Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu. Labas rytas, ponios ir ponai. Šiltai sveikinu susirinkus į jungtinę konferenciją dėl daugiametės finansinės programos skirtos Europos Sąjungai. Man labai malonu pasveikinti Jūs šį rytą Europos parlamento plenarinių posėdžių salėje. tarybos e, pirmininkas yra kartu. Prezidentinis Menegru. Danijos premjerė yra su mumis. E, mums labai malonu, ponė premjerė, kad jūs raujate čia, taip pasveikiname komisijos pirmininką, poną Baroso. Jisai sėdi parlamento generalinio sekretoriaus kėdėje. Mūsų artimas bendradarbiavimas e, kaip tik ir rodo, to, e, rodo e, trijų institucijų dalyvavimą šiame susitikime. Mes dirbame labai glaudžiai kartu, spręsdami šį labai sudėtingą uždavinį. Jūs žinote, kad Europa yra labai gilioje krizėje, įsiskolinimo krizėje. Ir visur žmonės yra susiveržę, diržus. Bet Europos parlamentas nesutiks, kad būtų mažiau skirta jam pinigų iš ES biudžeto. Tai gali skambėti nelogiškai ir neatsakingai kai kuriems. Uh, tačiau iš tiesų yra priešingai, tai yra visiškai logiška ir mes prisimam visą atsakomybę už savo įsipareigojimus. Mm, akivaizdu, kad čia plojo Europos parlamento nariai. ir finansų ministras iš Brandenburgo žemės taip pat plojo. Galbūt atrodys populistiška kalbėti apie biudžeto apkarpimus, tačiau manau, kad būtina taupyti ES biudžetą. Mums reikia taikyti ekonomikos augimo stimuliavimo priemonės, tačiau šioje krizėje turime pripažinti, kad būtina užtikrinti ekonomikos augimą, norint kurti darbo vietas tai ypač svarbu ir šios diskusijos yra labai aktualios, nes finansinė programa jau baigėsi ir reikia susidaryti dėl kitos programos. Parlamentas puikiai pasirengė tom dėrybom 2010 m. birželio mėnesį ir mes įsteigėme specialų komitetą. Me, prieš metus, kol komisija pateikė savo pirmąjį pasiūlymą, 2011 m. birželio mėnesį tas specialusis komitetas uh, patvirtino ataskaitą daug, daugumos balsavimo ir ten kalbama apie vidutinio termino finansinių planų struktūrą. Ten yra aišku, kiek pinigų mums reikia Taip pat mes turėsime sugrįžti prie pirminės nuo savo išteklių sistemos pagal 311 straipsnį. Ir mes taip pat sugrįšime prie šio straipsnio, netaikydami biudžeto mažinimo ir ar specialių taisyklių. Krizės metu mes atsisakome mažinti biudžetą Ir mes turime turėti pagrystą racionalų biudžetą, kad galėtumėm priimti ateities iššūkius. Toks pagrystas biudžetas reikalingas tam, kad galėtume įgyvendinti visas svarbias užduotis. Mes manome, kad iššūkiai, ypač susijęs su ekonomikos augimu ir darbo vieto kūrimu, gali būti išspręsti tik tuomet, jeigu turėsime tinkamą biudžetą. Jeigu išaldysime biudžetą arba jį drastiškai sumažinsime, tai niekam nepadės, tai nepadės mums išeiti iš krizės. Mums reikia investicijų regionuose, mums reikia investicijų mokymams, kvalifikacijos kelimui mūsų žmonėms Reikia investicijų regionuose, reikia investuoti į žmonės, kad galėtume skatinti ekonomikos saugimą. Ir to tikrai nepasieksime, jeigu valstybių ir vyriausybių vadovai jeigu jie neapibrieš ir nesuvoks tų vis didėjančių užduočių iškilusių prieš ES. Taigi Mes džiaugiamės vyriausybių deklaracijomis, kurios remia plataus užmojo prosąjungos politiką ir dėl to mes norime ir pakankamo biudžeto, pakankam, pakankamų išteklių, nes esame įsitikinę, kad ES biudžetas ir yra ta praktinė pridėtinė vertė mums ir mūsų piliečiams. Europos biudžeto dėka mes galime investuoti į tuos sektorius, kuriuose jau buvo sumažintas finansavimas. Taigi mes turime būti pasirengę ateities dėryboms ir turime mm, ginti mūsų tikslus. Uh, Europos piliečių atstovų Europos parlamente parengs finansinius programos perspektyvas. Norėčiau padėkoti tarybos pirkaujančiai valstybei ir būtent jūsų gerbiama premjerė valstybė kaip tik e, nusprendė paraginti Europos parlamentą įtraukti jį labai ankstyvame etape į šią procedūrą ir tai yra labai konstruktyvų žingsnis. Tikiuosi, kad tai tęsis ir toliau. Turime dėrybinį mandatą. Turime daugiamatės finansinės programos ataskaitą, taip pat turime kontaktinę grupę, kurią įsteigėme čia parlamente, kuriai aš pats ir pirmininkauju. Taigi stengsimės užtikrinti tinkamą vidaus koordinavimą. Įsigaliojus Lisabono sutarčiai, Europos parlamento pirmininkas atlieka svarbu vaidmenį dėrybose, dalyvauja posėdžiuose kartu su komisijos ir tarybos pirmininkais ir tai yra naujos struktūros dalis. Dalyvauja visos trys institucijos siekdamos bendradarbiauti ir suvienodinti, suderinti savo pozicijas. Kolegoms noriu pasakyti, kad aš labai rimtai žiūriu šią užduotį. Tai nėra vien formali galimybė. Tai yra vienas iš svarbiausių, viena iš lemiančių užduočių, kurią reikia įgyvendinti Ir turbūt visi žino, kad visada visus darbus aš atlieku labai rimtai, su didžiulė atsakomybė. Ir nariai turi galimybę balsuoti PFF, DFF ir mums būtina dirbti remiantis teisės aktų pasiūlymais, kuriuos teikia komisija. Euros, Europos komitetas neturi konsensuso teisės, tačiau turi bendro e, leidėjo e, teisės. Ir bet kokie mėginimai e, vykdyti kažkokias atskiras individualias politikos skriptis vien tik tai ministrų lygmenių, kuriuose ne, nedalyvautų Europos parlamentas, būtų visiškai neprimtinas dalykas. Tai sakau labai kategoriškai ir manau, kad tai yra aišku. Kartą pasakius turėtų to pakakti. Dabar susitelksiu į programas. Kalbant apie išlaidas, mums reikia darbo vietų ir ekonomikos augimo, kad išeitume iš krizės, jeigu norime pasiūlyti savo piliečiams saugę ateitį, Mums reikia pakankamo ES biudžeto kaip pagrindo investicijoms. Ir savo tikslus pasieksime, jeigu ES ir nacionaliniai biudžetai bus naudojami nuosekliai. ES ištekliai turėtų būti naudojami tose sritise, kur valstybės narės buvo priverstos sumažinti finansavimą. Čia susirinkome apsvarstyti, kur reikėtų investuoti pinigus. Europos parlamentas nenorėtų laikytis požiūrio iš viršaus į apačią, norime atvirkščiai požiūrio iš apačios į viršų. Ir ši konferencija kaip tik ir skirta e, užtikrinti, kad būtent taip ir vyktų. Mes turime ne tik pragmatiškai siekti tikslų, kurie jau yra nustatyti, Mes norime taip pat ir diskusijų, kaipgi geriausiai tuos rezultatus pasiekti. Kai, kurie, kai kurios valstybės narės nori sutaupyti 100 milijardų eurų, tačiau jeigu tie pinigai bus prarasti, e, tai tos kitos šalis, kurios moka įnašus, jos neturėtų nukentėti. E, yra įvairios programos regionų paramos, Erasmus programa studentams. Taigi nenustepkite, jeigu mes Europos parlamente sakysime, kad mes nepritarėme tokio pobūdžio politikai. Taip pat turime atsižvelgti ir į tai, kad ES biudžetas praeitie augo žymiai mažiau, žymiai lėčiau nei nacionaliniai biudžetai. Manau, reikėtų aptarti tuos skaičius, tą augimo lygį. Nacionalinio biudžeto augimo lygis yra žymiai didesnis nei ES biudžeto. Ir populistiniai kaltinimai, kurie dažnai yra metami ES, yra nepagristi. Daugiametės finansinės programos ataskatoje kalbama, kad įplaukos ir išlaidos turėtų būti labai glaudžiai koordinuojamos. Turime taip pat aptarti ir naujuosius nuosavus išteklius daugiamatėje finansinėje programoje. Tai jau yra minima ES sutartise. 311 straipsnis, kartuoju, sutarties 311 straipsnis tai yra ne pastraipa daugiametė finansinė programa, bet tai yra sutarties straipsnis ir ne visi žino tą straipsnį, dėl to norėčiau jį perskaityti. Europos Sąjunga apsirūpins tinkamais ištekliais, kad pasiektų savo tikslų ir įgyvendintų savo politiką. Europos Sąjunga bus visiškai finansuojama iš nuosavų išteklių. Tai yra ES starties 311 straipsnis ir visos šalis, įskaitant neto mokėtojas, ratifikavo šią sutartį. Nuosavi ištekliai užbaigs nuolatinę e, kontroversiją, nu, nuolatinius prieštaravimus tarp neto mokėtojų. Todėl mes džiaugiamės pasiūlymais dėl finansinių sandarių mokesčio ir visos interesuotėsios šalis išsamei išnagrinės šį klausimą. Mes turėtume nuo pat pradžių tartis, dėrėtis dėl to, neturime to atmesti. Tai nebūtų tinkamas požiūris. Ar mes sutarsime ar ne galų gale po diskusijų, tai kitas klausimas, tačiau nuo pat pradžių mes neturėtumėm atmesti, tai nebūtų konstruktyvus požiūris. Visi šie klausimai yra mūsų darbotvarkė ir tas faktas, kad jūs esate čia, kaip nacionalinių vyriausybių atstovai ir nacionalinių parlamentų atstovai, taip pat ir Europos parlamento atstovai, šis faktas, kad čia galėsime viešai tai aptarti, e, turi labai didžiulę vertę. Europos parlamentas e, prisėmė labai atsakingą požiūrį šių dėrybų atžvilgių. Ir mes norime veikti solidarumo dvasia, toliau kurti darbo vietas, skatinti ekonomikos augimą, inovaciją, inovacijas ir Europos parlamentas taip, tai vertina kaip priemonę užtikrinančią saugesnę ateitį mūsų piliečiams. Ponios ir ponai, prieš šį prieš šį posėdį komisijos pirmininkas pasakė, būkite griežti, tačiau malonus. Būtent to norėčiau jūsų paprašyti. Frau Ministerpräsidentin, bitte. Prašau, gerbiamą ministrę pirmininkę. Pirmininkė Šulcai, pirmininkė Baroso, gerbiami Europos parlamento, nacionalinių parlamentų nariai, ministrai, komisarai, ponios ir ponai. Pirmiausiai, Danijos kaip pirmininkaujančio šalies vardu, aš norėčiau padėkoti Europos parlamentui už tai, kad suorganizavote šį labai svarbų renginį. Dėkoju taip pat Jums už artimą bendradarbiavimą su mumis Taip pat dėkoju komisijai už tokį pat artimą bendradarbiavimą, kurį vykdėme boždamiesi šiai konferencijai. Džiaugiuosi, kad atvyko labai daug nacionalinių parlamentų atstovų į šį renginį. Pati žinau iš savo tiesioginės patirties, kad labai svarbu visą laiką palaikyti nuolatinį ryšį su nacionaliniais parlamentais, vykdant visas ES politikos kryptis, dirbant visomis kryptimis. Aš kaip pirmininkaujančio šalies atstovė galiu Jūs patikinti, kad mes artimai dirbsime su Jumis visais, visoms suinteresuotom pusėm, kad dėrybos dėl daugiametės finansinės programos būtų sėkmingos. Nieko naujo nepasakysiu, teikdama, kad dėrybos vyksta ypatingai didelių iššūkių Europai metu. Per pastaruosius metus mes prieimėm nemažai drąsių bei svarbių sprendimų ES lygių bei nacionalių lygių, kad galėtume įspręsti valstybės skolos krizę. Priėmėm, kaip sakiau, daug sprendimų, tačiau ir toliau valstybės narės susiduria su dideliais problemomis viešųjų finansų srityje ir biudžeto konsolidavimas toliau bus vykdomas artimiausių metų ir vidutinės trukmės laikotarpyje. Reikia kelių metų, kad galima būtų prarasti pasitikėjimą ekonomiką ir dešimtmečių, kad galima būtų atgauti tą pasitikėjimą. Be to matome, kad e, ekonomika auga lietai ir didėja nedarbas, ypatingai tarp jaunų žmonių, didėja konkurencija, kurią mums sukelia besivystančios šalis, Kita problema yra demografija ir tai dar papildomi iššūkiai, su kuriais susidurėme ir todėl turėtume kaip galima greičiau skatinti ūkio augimą ir kurti darbo vietas Europoje. Nėra greitų sprendimų ar viską įspręsiančių atsakymų. Tačiau aš tikiu, kad daugiametė finansinė programa mums suteiks puikią galimybę reformuoti biudžetą, kad jis būtų labiau atitinkantis ateities poreikiams kad e, galima būtų pakeisti situaciją ūkio augimo, darbo vietų kūrimo srityje. Turim tokią galimybę tik tai kartą per septynerius metus, todėl turim ją tinkamai išnaudoti. Daugiametis biudžetas, darybos dėl jo yra kaip proga mums, politikos formuotojams, pademonstruoti, kad ES gali rasti sprendimus sunkioms problemams, nepaisant krizės konteksto. Suprantama, dėrybos bus labai sunkios. Klausimai yra labai svarbus, susijęs su įvairiais be galo svarbiais dalykais. Kalbėsime apie didelės sumas ir kiekviena šalis turi savo konkrečių interesų ir tai neišvengiama. Tačiau būtent dėl to reikėtų rodyti dar daugiau politinės valios ir drąsos dėrėtis konstruktyviai. Aiškiai galiu pasakyti, kad galutinis sutarimas dėl daugiametės finansės programos nebus pasiektas greitai. Atrodo, mums pirmininkaujant to nepasieksime. Tai jau akivaizdu. Bet e, nepaisant to, Danija darys viską, ką gali, kad darybos toliau sėkmingai judėtų į priekį, mums pirmininkaujant. Konkrečiau kalbant, mes norėtume parengti pagrindą galutiniam susitarimui, ketiname apie tai kalbėti vadovų tarybos susitikime birželio mėnesį. Tikimės, kad šios diskusijos padės mums galutinai susitarti iki metų pabaigos. Danija, kaip pirmininkaujančia šalis, dirbs uoliai pagal įgaliojimus, kurios vadovų taryba mums suteikė praeitų metų gruodžio mėnesį. Įgyvendinami šios įgaliojimus mes jau pradėjome diskusijas ministrų lygių. Mūsų tikslas yra kaip galima labiau priartinti delegacijų pozicijas, sumažinti nesutarimus Tai būtina padaryti, nes darbo grafikas tikrai spaudžia, reikia pasiekti galutinį sustarimą iki metų pabaigos. Viena iš priežasčių yra pasiekti sustarimą iki tokios datos yra ir būtinybė vadovų tarybai pereiti prie formalių tarp institucinių dėrybų. Danija artimai dirbs Europos parlamentų ir komisija visais lygmenimis, tą darėme iki šiol, tęsime ir toliau. Labai svarbu išlaikyti tą artimą dialogą ir tik tai galės padėti susitarti. Šios dienos konferencija, aukšto lygio konferencija, prisideda prie mano minėtų pastangų. Tai yra proga visoms darybų šalims pasikeisti nuomonėmis atvirai ir konstruktyviai. Būtent todėl mes šiandien ir susirinkome. Kaip jau minėjau, ypatingai esu dėkinga nacionalinių parlamentų nariams už tai, kad pagerbėt mus savo dalyvavimu. Aš esu įsitikinusi, kad jūsų indėlis, jūsų kaip žinančių nacionalinę ekonomiką, politinės realijas, valstybės narėse indėlis yra ypatingai svarbus šių diskusijų metu. Aš tikiuosi, kad diskusijos mums padės geriau suprasti vienu kitų pozicijas ir padarys pagrindą mūsų susitarimui antrojoje metų pusėje. Pagrindinis šios dienos diskusijų klausimas yra toks. Kaip turėtų atrodyti ES biudžetas ateityje? Aš tikra, kad jūs turit įvairių nuomonių dėl to, kaip tas biudžetas turėtų atrodyti bet e, aš, naudodamasi progą, norėčiau sakyti savo supratimą apie tai, koks tas biudžetas turėtų būti. Pirmiausia, biudžetas turėtų labiau remti ES ūkio augimo ir darbo kūrimo darbo atvarkę. Bent jau daug labiau turėtų remti negu iki šios dienos kad taip atsitiktų, turime primti drąsius politinius sprendimus, perskirstyti lėšas e, skiriamas skirtingos politikos kryptims, kad galima būtų pagerinti mūsų produktivumą ir konkurencingumą. Pavyzdžiui, inovacijų veikla turėtų būti labiau skatinama, moksliniai tyrimai turėtų būti labiau skatinami, nes tai yra būtina, kad būtume konkurencingi pasaulio ūkija. Antra, Mums reikia ekologiškesnio ES biudžeto, didelę svarbą reikia skirti klimato kaitai, aplinkosaugai ir tai turi būti atspindėta visose e, išlaido eilutėse. Tai, turėtų, tai yra reikalinga tam, kad galėtume paremti augimo ir darbo vietų kūrimo darbo tvarkę, kurią ką tik minėjau. Trečia. ES biudžetas turėtų ypatingą dėmesį skirti solidarumui. Turėtume skirti reikiamus išteklius, kad e, mažiau įsivystę regionai, mažiau e, pasturintis regionai ir valstybės ES galėtų pasitempti. Ketvirta, reikėtų pagalvoti, kaip turint tos e, nedidelius išteklius galima būtų pasiekti kuo didesnės vertės, taip sakant, kad investicijų graža būtų kuo didesnė nuo kiekvieno euro, kurį išleidžiame. Mes turime dėl to puoselėti rezultatyvumo kultūrą, ir atlikti vertinimus pagal numatytus standartus ir rodiklius. Ir tai turėtų tapti įprastiniu produktu, tai atsiprašau, įprastinė procedūra, vėlgi, e, bet visose išlaidų eilutėse. Mes turėtume skatinti, kad orientuotumėmės į mažesnius projektus, mažesnį skaičių projektų, tačiau į tuos, kurie duoda labiausiai apčiopimus rezultatus. Mes turime dėti visas pastangas, kad veiksmingai išnaudotume lėšas. Pirmą parodyti piliečiams, kad sugebame ES lygų pinigus išleisti protingai. Šiame kontekste būtina stiprinti, tai, atsiprašau, supaprasinti taisyklės. Biurokratija turėtų būti mažinama, kad netaptų kliuvinių pinigus išleisti efektyviai Galiausiai reikia paminėti, kad ES biudžetas ateityje turėtų būti finansuojamas skaidriai ir sąžiningai. Čia norėčiau labai aiškiai pasakyti, tas sąžiningumas, mano supratimu, nereiškia e, tik tai e, galvojama apie naudą savo. Just rotu, kaip prancūziškai sakoma, mąstymas būtų. Uh, Valstybės narės atrodo maniakiškai galvoja tik tai apie savo neto poziciją, ar jos neto mokėtos, ar jos neto, nėra neto mokėtojos. Tai neturėtų būti pagrindinė problema, nes kiekvienas turi prisidėti pagal savo galimybės ir čia pirmiausiai reikia atsižvelgti į solidarumo principo įtvirtinimą. Suprantama, kad labiau pastunčios valstybės turi labiau prisidėti prie ES biudžeto negu mažiau pasiturinčios valstybės. Tai yra principas, kuris galiausiai visiems mums išeis į naudą. Aš manau, kad tokie pagrindiniai principai, tie pagrindiniai elementai yra būtini ES biudžetui ir tik juos įtvirtinus ES biudžetas ateityje padės mums išvengti tų sunkumų, su kuriais dabar susidurėme. Bet tokia yra mano nuomonė. Galiu Jūs patikinti, kad Danija, kaip ir menkaujančiai šalis, pasistengs atsižvelgti į visų Jūsų nuomonės ir galiausiai sukurti kartu pavyks mums tokį Europos biudžetą, kuris bus naudingas visiems. Šios dienos konferencija yra puikia proga man, jums, visiems e, susijusiems šio proceso dalyviams dalyvauti diskusijose dėl to, kokie turėtų būti tie pagrindiniai ES e, biudžeto principai ateityje. Tai yra puikiai proga iš, išgirsti įvairias nuomonės, e, kurios tik gali kilti tokių diskusijų metu. Ir aš tikiuosi, kad šios dienos diskusijos dėl ypatingai nuosavų išteklių ir daugmetės finansinės programos bendraja prasme e, leis padės, mum, padės mums identifikuoti konkrečius pasiūlymus, kaip užtikrinti ES biudžeto ateitį ir pasiruošti, kad jis padėtų Europai pasiruošti ateičiai. Kaip pirmininkaujančios šalis e, mes įdėmiai klausysim tų diskusijų, žymėsimės viską, ką reikia, kad toliau tai sėkmingai dirbtume su daugmetė finansinė programa. Ačiū uždėmesi ir geros dienos Jums. Prašom žodis pirmininkui Barozo. Ačiū. Pirmininkė Šulcija, gerbiama ministrė, pirmininkė, ministrai. Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų nariai, svečiai, ponios ir ponai. Aš savo ruoštų irgi noriu jūs visus čia pasveikinti Europos komisijos vardu. Noriu padėkoti pirmininkai Šulc, pirmininkui Šulc ir ministrai pirmininkai Torning Schmidt už šią puikią galimybę antrą kartą aukšto lygio konferencijoje aptarti daugiametę finansinę programą. Labai malonu matyti tiek daug garbių dalyvių taip pat, kaip jau sakiau, Europos ir nacionalinių parlamentų narius bei auditorumų, ekonomikos ir senių reikalų komiteto ir regionų komiteto narius. Jūs visi esate svarbus veikėjai tvirtinant Europos ateities išlaidas ir išteklius, jūsų įnašas būtinas tam, kad sėkmingai vyktų ne tik dėrybų procesas, bet tai dar svarbiau, kad sėkmingai įgyvendintume finansinės programos tikslus o jie būtų investicijos į mūsų ekonomikos augimą, investicijos į darbo vietas mūsų piliečiams. Pastarosiomis savaitėmis įtampa Europos ekonomikoje atslūgo ir daugiau stabilumo e, ženklų nei praėjusiu metu antroje pusėje, tačiau krizė tikrai dar nesibaigė, taigi negalime nusiraminti. Stabilumo dabar daugiau, taigi galime orientuotis į tai, ko iš ties reikia Europos ekonomikai į augimą, augimą ir darbo vietas. Ir žinoma, į tvarų, tausų augimą, į įtraukų, tvarų, pažangų augimą. Investicijos be abejo esminis investicijų variklis. Yra Europos darbo atvarkė 2020-ieji, jis skirta augimui, investicijos reglamentuojamos biudžete, daugiametėje finansinėje programoje. Visos ES valstybės įsipareigojo siekti bendros augimo strategijos, strategijos 2020. Tai geras atsakas, bandant atliepti mums tenkančius iššūkius. Malonu, kad neseniai vadovų taryba dar kartą patvirtino penkis tikslus. Strategija 2020 tai yra ir dar patvirtino prioritetus 12 metams, tokius, kokius komisija pasiūlė pagal metinę augimo apžvalgą. Daugiametė finansinė programa tai viena iš priemonių strategijai 2020 įgyvendinti. Jis skatina augimą ir investicijas, bet negalime tik kalbėti, kad štai skatinkime augimą, bet tuo pačiu na, nesiūlyti, kaip investicijas pritraukti. Dabar mūsų sprendimai turi mums suteikti pajėgumus pasiekti pagrindinį tikslą - užtikrinti e, tausę, pažangę ir įtraukę ekonomiką. Komisija teikia ambicingų ir inovatyvių pasiūlymų, ypač tokiu metu, kai visos Europos biudžetas patiria spaudimą. Taigi mūsų siūloma sistema neatsiais mokesčių mokėtojams daugiau su ta pačia pinigų suma mes stengiamės užtikrinti, kad jie būtų skirti toms rytims, kur bus tikra Europos pridėtinė vertė ir papildomumas. Norime investuoti į infrastruktūras, į mokslinius tyrimus europinių lygių. ES biudžetas turėtų skirstyti išteklius, kurie padėtų mums užbaigti vidaus rinką, padidintų mūsų produktivumą ir taip pat užtikrintų mūsų ekonomikos tvarumą. Vienas euras iš ES biudžeto dažniausiai gali sutaupyti keletą eurų nacionalinėme biudžete per sinergiją ir per masto ekonomiją. Taip pat dar kartu su privačiomis išlaidomis mes galime padidinti bendrą poveikį. Kodėl taip yra? Nes Europos biudžetas tai yra investicijų biudžetas, noriu tą pabrėžti. Žinome, kad kartais Europos biudžetas pristatomas, na, kaip biudžetas einamosioms išlaidoms, bet tai netiesa. Šios investicijos tai nėra investicijos, taip sakant, Bruseliui ar ES institucijoms. Tai investicijos į valstybės narės, į regionus, į piliečius visoje Europoje. Šis biudžetas padeda įgyvendinti projektus ir siekti prioritetų visoje ES ir tuo pačiu padeda mums įgyvendinti augimo strategiją 2020. Ta pati galiu pasakyti apie mūsų sanglaudos politiką. Mes ją peržiūrėsime, pertvarkysime sistemą, supaprastinsime programas ir tai bus viena iš pagrindinių politikos krypčių, leidžiančių investuoti į augimą ir darbo vietas. Aš norėčiau paminėti keletą pagrindinių prioritetinių sričių - mokslinius tyrimus ir inovacijas, švietimą, Connecting Europe priemonę. Visais atvejais Europos biudžetas gali padaryti esminį įnašą. Visų pirma, apie mokslinius tyrimus ir inovacijas. Investicijos turėtų užtikrinti gerą ateitį mūsų ekonomikai. Mūsų tikslas - konkurencingumas ir ateities darbo vietos. Žinome, kad tos šalis, kurios nusekliai investuodavo į mokslinius tyrimus ir inovacijas, daug geriau atlaikė krizę nei tos, kurios atsilikdavo šioje srityje. Moksliniai tyrimai ir inovacijos bendruojams suteikia konkurencinį pranašumą. Užimtumo augimas mokslinių tyrimų ir e, vystimo sektoriuose e, tikrai didesnis nei kitose sektoriuose. Jeigu Europa nori vadovauti šiuose sritise, turime skirti ir nacionalinį e, finansavimą, reikia ir privačių įmonių dalyvavimo, tačiau ir Europa turi finansuoti, kad mes visi dirbtume kartu, nes be masto ekonomijos, be sinergijos mes tikrai negalėsime konkuruoti. Negalėsime pasiekti to paties lygio, kurį yra pasiekę mūsų pagrindiniai partneriai ir konkurentai. Pasaulis dramatiškai keičiasi, sparčiai keičiasi. Europinės investicijos reiškia, kad mes kartu turime atremti bendrus iššūkius, gerinti sveikatos priežiūros sistemas, užtikrinti ekologišką transportą. Daugelį sektorių yra didžiulis energijos efektyvaus E, naudojimo potencialas. Taip pat turime užtikrinti apsirūpinimą maistu, apsirūpinimo saugumą, turime būti novatoriškesni, turime idėjas perkelti į rinkas. Nepakanka turėti gerų idėjų, reikia ir sąlygų idėjoms įgyvendinti, kad europiečiai galėtų savo idėjas paversti verslu ir geromis darbo vietomis. Turime išlikti ambicingi mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje. Mes turime, pateik, e, turime pasiūlymą Horizontas 2020 80 milijardų eurų. Tai tikrai e, svarbi investicija į ateitį. Dabar perinu prie švietimo. Planuojame, kad iki 2020-ųjų beveik 25 procentai visų darbo vietų reikalaus e, specifinių įgūdžių, inovatyvaus mąstymo ir gebėjimo prisitaikyti. Mes turime savo švietimą, švietimo sistemą į tai orientuoti. Kad to pasiektume, komisija siūlo naujame laikotarpyje naują Erasmus visiems programą. Remsimės jau pasiekta e, Erasmus programos reputacija ir sėkme ir suteiksime 5 milijonams žmonių galimybę mokytis arba stažuotis užsienyje. Komisija nori ambicingai investuoti į reikalingus įgūdžius ir mokymus mūsų jaunimui. Mes siūlome 19 milijardų eurų investuoti į šią sritį ir tokiu būdu padvigubintume jaunuolių skaičių, kurie galėtų pasinaudoti čia labai svarbia Europinė programa Be abejo, švietimo sistemos nacionalinė kompetencija tokia ji ir liks. Tačiau naudinga jaunimui suteikti galimybę pasimokyti užsienyje. Galime piliečiams tokiu būdu padėti įgyti geresnių įgūdžių, atverti jiems naujas duris, skatinti laisvą judėjimą ir gebėjimą prisitaikyti, adaptuotis. Laisvas transporto, e, energijos IRT judėjimas Europoje. Tai e, mūsų Connecting Europe fondas. Mes jiems siūlome 50 milijardų eurų. Trūkstamos, grindis, e, trūkstamos grandis šiuose sektoriuose kaip tik ir neleidžia jį galą užkurti bendros rinkos ir pasinaudoti visų esamų potencialų. Mes norime užpildyti spragas, užtikrinti, kad prekyba, verslas ir kelionės Europos verslo atstovams ir piliečiams būtų lengvesni. Mūsų tikslas E, atsisakyti tradicinės logikos pagal nacionalinius biudžeto vokus ir kaip tik užtikrinti dinamiškas investicijas, kurios būtų naudingos visai bendrai rinkai. Vienas pavyzdys - energijos jungtis. Čia reikia tikslinių Europos investicijų vienoje valstybėje narėje, kad galbūt vienos ar kitos valstybės narės atsinaujantis energijos šaltiniai galėtų būti įtraukti į visą sistemą. Tai bus įmanoma tik tokiu atveju, jeigu turėsime Europos sąjungos lygio jungtis ir sistemas. Komisijos pasiūlymas tai tikro europinio požiūrio pavyzdys. Bandome bendras problemas spręsti pasinaudodami ES biudžetu. Ir tam jau pritarė keleto valstybių vadovai. Europos infrastruktūros tinklų priemonė taip pat viena iš ryčių, kur novatoriškos finansinės priemonės gali pakeisti situaciją iš esmės, gali pritraukti privačias investicijas ir tokiu būdu užtikrinti maksimalų ES biudžeto poveikį. Taip pat svarbus Europos investicijų banko įnašas. Šio mėnesio pradžioje Europos vadovai vadovų taryboje parengė mano pasiūlymą dėl e, bandomojo e, obligacijų projekto. Tokiu būdu mes norime plačiau pasinaudoti Europos infrastruktūros tinklų priemonę. E, tokios projektų obligacijos gali mums padėti sukurti, sukaupti reikalingą kritinę masę, kad galėtume viešomis ir privačiomis lėšomis finansuoti didelio masto projektus ir skatinti ekonomikos augimą. Kitas svarbus pasiūlymas - mūsų išlaidų programų supaprastinimas. Mes klausėmės to, ką sakė valstybės narės, išgirdome, kad per daug statiningos taisyklės gali atgrasyti nuo na, galimybės pasinaudoti finansavimu. Į tai reaguodama komisija radikaliai siūlos paprastinti visą finansinę programą tikisi to pačiu, kad kitos institucijos ir valstybės narės parems šias pastangas. Būkime atviri, žinome, kad teoriškai visi už supaprastinimą. Dar niekad negirdėjau, kad kas nors siūlytų, ką nors apsunkinti. Tačiau, kai jau periname prie konkrečių darbų, visi pradeda siūlyti specifines taisyklės, reikalavimus. Mes žinome, kad tai daro neigiamą įtaką ne tik biudžetui, bet ir šiaip piliečių nuomoniai apie mūsų biudžetą. Jį būna tiesiog sunku suprasti. Komisija siūlo maždaug 120 punktų taisyklėse supaprastinti, turiu galvoje finansavimą MVI, miestams, regionams, studentams, mokslininkams, NVO, vystomai paramai sumažės programų skaičius, jos bus aiškesnės, taisyklės bus nuoseklesnės, tikslai, rodikliai bus paprastesni, dotacijos bus skiriamos paprasčiau, užtikrinsime, kad mokėjimai pasiektų gavėjus greičiau. Tai konkrečios priemonės, kuriomis norime užtikrinti greitesnį, paprastesnį prieimą pareiškėjams prie ES lėšų. Tada būtų galima lėšas sėkmingiau mobilizuoti ir skirti jas augimui ir darbo vietų kūrimui. Tai, aišku, pasitikėjimo klausimas. Visi mus atidžiai stebės ir mes nuolatos teiksime informaciją per suvestinės. Patikimumas taip pat labai svarbus, kai kalbame apie mūsų pasiūlymą dėl jas biudžeto masto. Patikimumas ir tausumas. Štai kas svarbiausia. Mes siūlome nuosavų išteklių sistemą, kuri ES užtikrintų skaidrę ir tvarę finansavimo sistemą. Mūsų nuosavų išteklių pasiūlymas pagristas finansinių sandorių mokesčių ir modernizuotais PVM ištekliais užtikrintų teisingą paskirstimą valstybėse narėse. Be to, toks pasiūlymas yra ir socialiai teisingesnis, nes bandome mokesnę naštą perkelti nuo darbo e, jėgos e, į kitas rytis, kad tai būtų mažiau žalinga augimui. Dar vienas dalykas, mūsų pasiūlymai iš esmės sumažintų e, valstybių narių e, BN, BNP e, įnašą į ES biudžetą. Toks sumažinimas tikrai bus didelis, tai galėtų sudaryti 50 procentų. Dabar į detalės nesileisiu, žinau, kad komisijos narys Levandovskis kitoje konferencijos sesijoje uh, E, jums plačiau paaiškins to mažinimo esmę. Nuosėdi ištekliai, kaip sakė pirmininkas Šulcas, jokia naujovė. Sutartyje viskas tiesiai šviesiai išdėstyta. ES turi būti finansuojama iš nuosavų išteklių. Būkime drąsus ir reformuokime sistemą, kuri dabar na, tikrai per daug sudėtinga ir jau pasenusi. Turiu patirties su E, dviejomis dėrybomis dėl finansinės perspektyvos. Esu dalyvavęs ir kaip komisijos narys, ir kaip anksčiau mano vyriausybės e, atstovas. Žinau, kad kartais tos dėrybos būna tikrai ne pats geriausias Europos integracijos e, pavyzdys. Visi tikrai nori kuo didesnės gražos savo. Todėl dabar reikia siekti tikros konsolidacijos, tikros skaidrumo, tikros bendro darbo dvasios. Dabar, kai išteklių mažai, kiekvienas euras svarbus, turime visomis pastangomis užtikrinti, kad biudžetas būtų naudojamas veiksmingai ir kad lėšos nebūtų švaistomos. Mes turime stebėti institucijas ir, ir visais mechanizmais e, stengtis, stengtis sėkmingai gyvendinti biudžetą. Jeigu institucijos silpnos ir jeigu valdymas nepakankamas, tai negalime tikėtis E, kad rezultatai bus geri ir tada galime suspenduoti lėšų skirimą. Taip pat nepamirškime ir makroekonominių sąlygų, turiu galvoje e, perviršinį deficitą. Tai labai svarbu, nes efektyviausiai biudžetas naudojamas, kai užtikrinamas makroekonominis stabilumas, kai nėra struktūrinio disbalanso, kai nėra iškraipimo. Pervišnio deficito procedūra buvo patvirtinta visų valstybių narių, ją reikia taikyti nuosekliai. Pagrindinis jos tiklas, tikslas - skatinti pasitikėjimą ekonomiką ir užtikrinti sąlygas augimui ir darbo vietų kūrimui. Galvodamas apie kitus žingsnius šiame procese, noriu pasakyti, kad džiaugiuosi, jog Danija jau pasiekė nemenkos pažangos, vyksta parengiamasis darbas, turiu galvoje sektorinių pasiūlymų paketą, komisija glaudžiai bendradarbiavo su pirmaninkaujančia valstybė, rengdama e, pasiūlymus dėryboms. Noriu padėkoti premjeriai Torning Schmidt. Ačiū už jos asmeninės pastangas siekti pažangos šiame procese. Taip pat noriu Jums nuoširdžiai padėkoti už Jūsų ką tik pasakytus žodžius. Ačiū už Jūsų įsipareigojimą dirbti kartu su mumis ir su Europos parlamentu. Žinau, kad premjerė asmeniškai įsipareigojusi siekti pažangos procese ir nebejoju, kad būsime ir griežti, ir švelnus vieni kitiems. Mes lauksime sėkmingo bendradarbiavimo su taryba. E, ruoždamėsi vadovų tarybai birželio mėnesį. Aišku, tikimės, kad ir valstybės narės atvirai aktyviai sieks sustarimo iki metų pabaigos. Taip pat žiūriu ir Europos parlamentą. Tikiuosi, kad parlamentas aktyviai įsitrauks į diskusijas ir tikiuosi, kad visi išliksime ambicingi, dėrėdamėsi ir tvirtindami šį pasiūlymų paketą. Žinau, kad pirmininkas Šulcas deda pats asmeninės pastangas, siekdamas šių tikslų, noriu jam už tai padėkoti. Reikia aiškiai pasakyti, Europos parlamentą iš tikrųjų reikia ne tik ekspost informuoti, labai svarbu, kad parlamentą informuotume eksantę, iš anksto. Svarbiausia, kad vyktų rimtos, konstruktyvios dėrybos. Džiaugiuosi, kad komisijos pasiūlymas susilaukė plataus pritarimo kaip geras pagrindas dėryboms net ir tie, na, atvirai pasakysiu, kurie ne ypač entuziastingai pasiūlymą vertina, mano, kad tai geras, patikimas pagrindas toliau dėrėtis. Ateinančiais mėnesiais visi turime dėti visas įmanomas pastangas, kad šis biudžetas taptų priemonė investuoti į tvirtą ir konkurencingą Europą. Stenkime, kad tai būtų biudžetas naudingas europiečiams, kiekvienam iš mūsų piliečių. Ačiū uždėmesi. Much, Ačiū pirmininkė Baroso, dėkoju premjeriai, ponios ir ponai, išklausė tris kalbas, galbūt dabar reikėtų trumpos pertraukos. Gavome daug medžiagos diskusijoms, dėkoju uždėmesi. Skelbiu oficialiai konferenciją pradėtą. Dėkuoju dar kartą premjerai, Danijos premjeriai ir komisijos pirmininkui ir linkiu visiems sėkmės šios dienos diskusijose. Please take your seats. We are going to start the first panel. I would like to ask to uh, Ms. Prašau užimti vietas. Pradėsime diskusijas. Kviečiu ponę Andrianis ir poną Han... ir ponę, atsiprašau, poną Andrės ir ponę Hansen užimti savo vietas. Please take your seats. Prenez vos places, s'il vous plaît, on va commencer. Prašome susėsti savo vietas, pradėsime diskusijas.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 pradėsime konferenciją. Tai yra antroji konferencija skirta daugiametiai finansiniai programai ir nusaviems ištekliams. Žinote, kad pirmoji konferencija vyko praėjusiais metais spalio mėnesį ir joje dalyvavo beveik, beveik tie patys dalyvai. Ta konferen, konferencija vyko tuo metu, kai buvo pradėtos dėrybos tarp susijusių institucijų. Ir konferencija taip pat turėtų pasitraukti ir mūsų dėryboms. Mes galėsime išklausyti vieni kitų argumentus ir taip pat galėsime suteikti reikiamą matomumą šiam klausimui mūsų piliečiams. Nacionaliniai deputatai E, atstovauja 21 valstybei nariai, taip pat yra tarybos, komisijos, kitų institucijų atstovai. Ši diskusija e, vyks dviem etapais. Iš pradžių kalbėsime apie įplaukas, kalbėsime apie grinasias įplaukas, o paskui kalbėsime, popietę kalbėsime apie išlaidas – Galbūt šita seka ir nėra logiška. Pirmiausia, galvoti įplaukas, o po to apie išlaidas. Čia kalbėsime apie varas taisyklės, taip pat statistiką, taip pat politinius klausimus paliesime ir ES prioritetus ateinantiems metams. Po metų komisija e, renks pirmąjį biudžetą 2014-2020 metams. Jūs turite dokumentą, kurį reikėtų užpildyti tuo atveju, jeigu jūs norėtumėt pasisakyti, turite nurodyti savo e, vardą, pavardę ir instituciją, kurią atstovaujate, taip pat šalį ir taip pat labai Svarbu mums nurodyti, ar jūs norite pasakyti, pasisakyti šį rytą, kur kalbėsime apie įplaukas, ar šią popietę, kai kalbėsime apie išlaidas. turint galvoje, kiek bus prašymų pasisakyti, atsižvelgiant į lauką, į laiką mums skirtą, mes skirsime šiam, šiai popietiai prioritetą dalyviams suteiksime prioritetą pasisakyti. Pasisakant e, specialistų grupiai, e, jūs galėsite užpildyti tuos e, dokumentus ir paskui juos mums pateikti. pateikti. Europos parlament Parlamente mm, yra tvarka labai disciplinuota dėl pasisakymų skirto laiko. Aš čia turiu, čia laikytis griežtai tų taisyklių, nors kartais tai yra nelengva. Konferencijos narių pasisakymų įskirtas laikas yra dvi minutės. Taigi aš jūsų prašau laikytis šio tam skir kalbėjimui skirto laiko. Konferencijos darbas yra transliuojamas internetu, taigi visuomenė, plačioji visuomenė gali internetu klausytis konferencijos ir taip pat per televiziją gali žiūrėti mūsų konferenciją. Galėsite taip pat pasivaišinti kavą, kava yra už šios salės ribų koridoriuje. E, tačiau prašau jūsų nesinešti kavos į vidų, kavą gerti už salės ribų. Pradėsime nuo pirmosios specialistų grupės pasisakymų. Dalyvoja ponas Andrės Mavrionakis. Jis yra Kipro užsienio reikalų ministro pavaduotojas ir atstovauja tarybos pirmkaučiai valstybė. Toliau yra ponė Eva Kjerhansen, yra Danijos parlamento Europos reikalų komiteto pirmininkė, pona Žanluk. Ponas Janus Levandovskis, kuris atstovauja komisiją, ir ponia Žanluk, ponas Žanek mm, Dehan, kuris yra antrasis pranešėjas, kalbant apie nuosavus išteklius biudžeto komitete. Jis šiek tiek vėliau prisijungs. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį ponui Januš Levandovskį komisijos vardu. Ačiū pirmininkė, dėkuoju už galimybę dalyvauti konferencijoje ir kreiptis į išrinktus žmonės iš 27 valstybių narių. Tikiuosi, kad ir Kroatijos atstovai dalyvauja šioje konferencijoje. Pradėsime nuo įplaukų klausimo ši tema nebuvo labai plačiai svarstyta mm, per pastarosius 20 metų ir dabar mes ketiname pasiūlyti beveik revoliucingą pokytį įplaukų srityje. Ir čia norėčiau pateikti jums skaidres. Tikrai reikėtų prisiminti laikas nuo laiko sutartį, sutarties nuostatas, kaip tai padarė ponas Šulcas. 311 sutarties straipsnis yra labai svarbus šią prasme. Biudžetas yra finansuojamas, naudojantis nuo savais ištekliais. Taip įrašyta juodo ambalto sutartyje ir tikrai verta laikas nuo laiko priminti šią sutarties nuostata. Verkime prie kitos skaidrės. Iki 2011 metų tikrovė gerokai skyrėsi nuo sutarties nuostatų, nuo sutarties dvasios. Čia matote įplaukų sudėties kitimą nuo ES biudžeto įkūrimo. Tai buvo 70-mečio vidurys. Aštuntame dešimtmetyje jūs matote žalę spalvą e, pažymėtą sritį, tai yra tradicinių nuosavų išteklių sritis. Kalbama apie muitus. O devintame dešimtmetyje šis laikotarpis grafikė pažymėtas mėlynu, mėlyna spalva ir tai yra PVM pagristi ištekliai. Tačiau tai yra dirbtinai apskaičiuotas PVM. Toliau šią erą visiškai pakeitė dešimtajame dešimtmetėje BNP pagrystas biudžetas. Ponas Šoible ir ponas Rostovski e, prisidėjo prie, e, prie šio laikotarpio ir būtent tuo metu mm, dominavo bendrosios nacionalinės pajamos, kalbant apie biudžetą. Tai buvo tikrieji biudžetai, nubalsuoti biudžetai, kurie buvo ir sunaudoti įvairioms investicijoms. Tačiau ta dosnumo era buvo 90-mečio pabaigoje ir 10-ojo pradžioje ir tai sudarė 1 procentą dabartinio biudžeto. Ir tik, tikrosios išlaidos yra mažiau ne 1 e, procentas, kalbant apie 2011 metus. Perikime prie to, kas buvo pasiūlyta 2011 m. birželio dėmesį mėnesį. Tuomet buvo pasiūlyti labai rimti pokyčiai šioje sistemoje. 2014 metais nusto, sustabdyti tą statistinį PVM grįstą biudžetą ir įvesti finansinių sandorių mokesčių, mokestį ir įvertinus, atlikus poveikio vertinimą, gyvendinamumo vertinimą, buvo e, nutarta, nubalsuota dėl PVM ir FSM. Buvo atliktos tam tikros korekcijos siekiant supaprastinti ir padaryti skaidresnį. Ir PVM e, jau era baigėsi ir dabar pagrindinis veikėjas šios konferencijos yra finansinių sandorių mokestis. Jis buvo pasirinktas dėl didžiulių teikiamų galimybių. Ir jis skirtas tam, kad PVM sistema būtų veiksmingesnė e, visos ES lygmenių. Čia ne tik kalbama apie mokesčius, bet ir apie vienodas sąlygas sudarytas ES valstybėms narėms. Toliau kita skaidrė. renkant ir apskaičiuojant mokesčius, 2 procentai yra e, maksimalus dydis, tačiau gyvendinant mes, e, naudo, mes renkamės 1 procento dalį e, valstybėse narėse. Kitas tiek apie PVM, o kitas kandidatas kabutės yra finansinių sandorių mokestis. mokestis. Mūsų pasirinkimas buvo toks - padaryti tai labai plataus masto mokesčių ir pasirinkimas plataus masto yra susijęs ne tik tai su vertybiniais porai, po, popieriais, bet ir su išvestiniais finansiniais produktais nuo 0,01 procento E, išvisniems produktams ir 0,1 procentas e, prekybos apimties. Ir tai yra e, naujas pajamų šaltinis, įplaukų šaltinis nacionaliniams biudžetams. Nesu linkęs daug diskutuoti apie racionalų pagrindą, tačiau mokesčių ES lygmenių labai daug prisideda prie gelbėjimo paketų Mes suderinome e, finansinio sandorio mokestį su nacionalinėmis iniciatyvomis ir dabar jau turime dešimt mokesčių tipų ES lygmenių. Pradėkime nuo 27 valstybių narių e, pastangų ir svarbu yra žinoti, kad tai turėtų pakeisti nacionalinės įmokas iš dalies pakeisti e, nacionalinės įmokės. Ir pirmininkas Baroso taip pat pasakė, kad reikėtų e, perkelti nuo darbo prie kapitalo e, mokesčių sistemą ir taip pat apmokestinti finansinius sandorius. Čia turima galvoje trumpalaikius sandorius. Pradinis pagrindas skaičiavimams E, mūsų vertinimu yra apie 57 milijardai eurų, tiek turėtų būti surinkta. Tačiau prielaida yra tokia, kad, kad yra apmokestinamos abi operacijos pusės. Čia kalbam apie institucijas. 85 procentai priekybos apimties finansų rinkoje susi, tai yra susiję tarp finansinių institucijų, bankų, investicinių fondų ir kolektyvinių e, pensinių, pensijų fondų ir, ir santaupų institucijų. Taigi čia kalbama apie finansinės institucijas. Paimkime, pavyzdžiui, Prancūzijos instituciją, kuri priekiauja su Frankfurtu su Švedijos įsteigta institucija per Frankfurtą. Čia mes e, savo vertinimus e, grindžiame 2010 metais, e, remiantis įvairių finansinių produktų apykaita ir apmokestinamos abi operacijos šalis. Toliau, skaičiai, kaip toliau tai turėtų būti plėtojama. 2010 metais apskaičiavimai paremti faktinę statistiką, turint galvoje, kad finansinių sandarių e, mokestis gali turėti poveikį mastų, mes sumažinome pagrindą 2010 metais įplokoms 70, 70 procentų išvisiniams produktams ir daroma prielaida, kad poveikis e, prekybai sudėtingesniais finansiniais produktais ir išvesniais produktais turės mažesnį poveikį vertybėms popieriams ir, ir obligacijoms. ES biudžetui 2020 metais iš 81 50 procentų teks Ir vėl turiu pakartoti, kad mes apmokestiname operacijos abi šalis. Ir jeigu visos registruotos institucijos yra registruotos ES teritorijoje, kasgi, kasgi vyks toliau. Mes vertiname ir mūsų vertinimas yra optimistiškesnis nei tas, kuris buvo pasiūlytas birželio mėnesį mes galime sumažinti valstybių narių įnašus 60 procentų. Ir tai matosi kitoje skaidroje. Pirmoji, pirmasis trupelis yra BMP mm, indėlis iš Vokietijos. Kitas tulpelis, nežinau, kokias, kaip tą spalvą vadinti, gal žalia ar mėlyna, šviesi Tai yra, kiek reikėtų įnešti įvedus finansinių sandorių mokestį. Ir Niderlandams tai būtų 2,6 milijardai eurų, o Lenkijai 1,8 milijardai eurų. O toliau eina mažesnės, mažesnės šalis, mažesnės naudos gavėjos. Ir paskutinis grafikas rodo, kaip tai galėtų atrodyti iki 2020 metų. Ir e, finansinių sandarių mokestis e, pakeis e, BNP. Ir tai yra oranžinė spalva. Neturiu laiko pakalbėti apie korekcinį me mechanizmą, tačiau maždaug toks galėtų būti kiekybinis įvertinimas ir jeigu turėtumėt klausimų, aš esu pasirengęs padiskutuoti su jumis išsameu šio klausimu. Dėkoju. Much, Ačiū komisarė Levandovskai. Dabar suteiksiu žodį ponui Andrėjas Mavrojanis, Europos reikalų komiteto Kiprė ministro pavaduotojas. Tai yra ministro pavaduotojas atsakingas už Europos reikalus. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamentarai, man didelė garbė dalyvauti šioje konferencijoje. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Europos parlamentui ir Danijai, kaip pirmininkaujančiai šaliai, taip pat Europos komisijai už šios antros konferencijos skirtos daugiametiniai finansiniai programai organizavimą. Darybos vyksta gilios krizės kontekste. Ši krizė turi daro didelį poveikį mūsų ūkiai, mūsų piliečiams ir daugiametinė finansė programa yra labai svarbus e, etapas kovojant su šia krize. Mes turėtume sukurti tokį biudžetą, kuris prisidėtų prie sąžiningo, visiems vienodo, skaidraus biudžeto Diskusijos neturėtų būti paremtos tik tai e, principu, ar šalis yra neto mokėtojas ar neto gavėjas. Reikėtų siekti kuo didesnio solidarumo ir skaidrumo ES. Mes norėtume, kad diskusijos mus vestų link didesnių užmojų, link didesnio ambicingumo ES, kad neapsiribotume vien tik tai skaičiais. Finansavimo struktūros pakeitimas yra svarbus žingsnis siekiant įgyvendinti mūsų tikslus realybėje, siekti ekonomikos veiksmingumo, stabilumo, tvarumo, pagerinti administracinį administravimą ir siekti, kad nacionalinė politika būtų labiau susijęta su ES politika. ES biudžeto labai priklauso nuo nacionalinių biudžetų neto pozicijų ir tai turi į, neigiamą įtaką įgyvendant ES tikslus, kaip praeministė pirmininkė Torning Schmidt minėjo. Dar viena šitos sistemos problema yra skaidrumo ir matomumo trūkumas. Reikėtų atsižvelgti į tai, ką ponas Šulcas minėjo, kai minėjo 311 straipsnį. Šiandien mes realiai nežinome, ar galime įmokas vertinti, įplukas vertinti kaip tikrus nuosavus išteklius, ar galime priskirti jas prie nuosavų išteklių kategorijos. Vieni mano vienaip, kiti mano kitaip, bet man atrodo, kad galiausiai šiandien turime atsakyti į tokį klausimą, ne tai ar reikia tų nusavų išteklių, bet kokie būtų geriausia nusavi ištekliai, kokie dydžiai, kokiamis sąlygomis turėtų būti tos įplaukos surinkamos ir panašiai. Dar vienas svarbus šių diskusijų klausimas - kaip ES užtikrinti tokius finansinius išteklius, kurie atitinka mūsų užmojus. Šiais sunkiais laikais galbūt labiau negu bet kada kitų metų mums būtina siekti, kad ES biudžetas užpildytų tas spragas, kur nacionalinis biudžetas negali prisidėti finansiniais, ekonominiais e, principais remiantis geriau tam tikrais atvejais veikti ES lygių, o ne nacionalinių lygių, kaip minėjo pirmininkas Baroso. Pasiūlymai dėl nuosavų išteklių struktūros peržiūrėjimo padės supaprastinti mokesčių surinkimą, mokesčių administravimą. Tas įplaukų surinkimas būtų paprastesnis, E, ir finansinių mokesčių, finansinių sandorių mokestis kaip tik gali padėti pasiekti tokių tikslų ir efektyviau surinkti įplaukas į ES biudžetą. PVM paremtas, paremti nuosavį ištekliai e, turi, nėra pats geriausias metodas, nes e, nuo to e, tai priveda prie tam tikrų skirtumų, priklausomų nuo ūkio masto, nuo ūkio įsivystimo ir augimo, kai kurios valstybės pernelyg apmokestinamos, kitos mažiau apmokestinamos ir tokio pobūdžio e, mokesčių paremta įplaukų sistema galėtų dar labiau supriešinti valstybės narės. Tad finansinio sandorio mokestis gali padėti surinkti tikrai nemažas sumas, o surinkimo metodika nekelia dėlių problemų. Tai be to labiau priimtinas variantas daugumai ES piliečių, atsižvelgiant į dabartinį ekonomikos kontekstą. Nemažai kas teigia, kad tai sumažintų ES konkurencingumą pasaulinėje arenoje, lyginant su tomis šalimis, kurios tokio mokesčio netaiko. Patingai tas klausimas prieštaringai vertinamas tose šalyse, kuriuose finansų sektorius yra labai išvystytas. Ir mm, ypač daug klausimų kyla dėl mokesčių bazės, mokesčio bazės šioje srityje, bet to sakoma, kad ne, tos pačios veiklos ciklai nėra labai pastovus ir dėl to įplaukų e, srautas taip pat būtų įtakojamas neigiamai ir kad galiausiai, kaip minėjau, sakoma, kad tai mus neigiamai paveiktų konkurencijos srityje. Tačiau, spręsdami, kas būtų geriausia, turėtume atsižvelgti įvairius aspektus, į, pavyzdžiui, rezidento principą, reali, realus ekonominis, finansinis poveikis priklauso nuo to, kaip mes reglamentuosime tą rezidento, būtinės buveinės principą. Man atrodo, kad reikėtų daugiau dirbti aiškinant tas nuostatas. Kaip ir komisaras Levendovskis minėjo, e, reikia dabar tinkamai vertinti visą tą informaciją. Tokį, tai yra kaip penas pamastymams, bet to siūlomas ir korekcinis mechanizmas kuris gali pakoreguoti išlaidų eilutes. Galima būtų numatyti vienodo dydžio išmokas. Tai gal būtų vis suteiktam tikro iškumo ir skaidrumo, bet žinoma, reikia, kad būtų sąžiningai taikomos tos, tas principas. Kiekvienas variantas turi pliusų, turi minusų ir reikia juos tinkamai vertinti, atsižvelgiant į ekonominę, politinę realybę valstybės narės dar nesutarė dėl to, kas yra tinkamiausia, dėl to, kuris metodas yra sažiningesnis, tinkamesnis, kiekvieno vertino savaip, tačiau išteklių pakankamumas ir tvarumas yra turbūt tokie parlamentui svarbesni, Europos parlamentui svarbesni principai. Akivaizdu, kad išteklių sistemą reikia reformuoti, tačiau nebūtinai Tai išspręs e, tas problemas dėl nesubalansuotumo tarp skirtingų valstybių narių. Atsiprašau, kad viršėjau man skirtas 7 minutės, dar noriu 20 sekundžių skirti tam, kad nukreipčiau savo pasakymą pozityvę linkme. Aš tikiuosi, kad mūsų debatai šiandien padės dar kartą pasis, dar labiau pasistumėti į priekį, kad susitartume dėl daugmetės finansinės programos iki metų pabaigos. Aišku, labai svarbus yra nusavų išteklių klausimas, bet turime čia atsižvelgti į skirtingų institucijų interesus, į poreikius ir taip pat metu rasti tokį sprendimą, kuris padėtų mums priimti tokį biudžetą, kuris krizės kontekste padėtų skatinti ūkio augimą ir pasiekti Europą 2020 strategijos tikslų. Taigi ši konferencija mums teikia galimybę naudingai padiskutuoti, pasikeisti nuomonėmis tarp visų susijusių šalių. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Jums beveik pavyko laikytis skirto laiko. Dabar kalbės ponia Eva Kier Hansen, ji yra Danijos parlamento Europos reikalų komiteto vadovė. Ačiū, gerbiami kolegos, ponios ir ponai. Iš ties nedažnai pasitaiko proga aptarti tokius esminius klausimus kaip ES nuosavų išteklių reformą. Labai džiaugiuosi, kad šiandien suorganizuota tokia diskusija, nors aišku, tema ne pati lengviausia. Žinoma, šį klausimą sunku nagrinti tokiu metu, kai pačioms valstybėms narėms tenka dirbti su ribotais biudžetais. Kopenhagoje šį pirmadienį kalbėjome apie daugiametinę finansinę programą. Tai buvo mūsų parlamentės organizuotas posėdis, kalbėjome apie tai, kaip geriausia leisti lėšas krizės metu. Labai svarbu, kad nepamirštume, jog ES turi dirbti teisingai ir skaidriai, jeigu norime, kad ji padėtų mūsų piliečiams. Šie principai turi galioti ne tik priimant sprendimus ES, bet ir taip pat įgyvendinant specifines politikos skriptis, taip pat, aišku, tai turi galioti ir įplaukų daliai ES biudžete. Norėčiau pakomentuoti komisijos pasiūlymus įplaukų srityje, busimoje daugiametėje finansinėje programoje, kaip tik atsižvelgdama į teisingumo ir skaidrumo principus. Komisija ką tik pateikė du e, naujus e, nuo savo išteklių pasiūlymus. E, prieš perdama prie jų, aš noriu pasakyti štai ką. Nauji nusavi ištekliai turi būti ne tik teisingi ir skaidrus, bet ir atitikti štai kokius kriterijus. Daugumos pozicija taryboje tokia. Mokesčių surinkimas yra nacionalinė prerogatyva. Tokia ji turi likti. Nacionaliniai parlamentai tvirtina, kokius mokesčius skirti valstybėje narėje. Įplaukos ir lygiai taikytini nuosvėms ištekliams, taip kaip šiandien, turėtų būti tvirtinami tik taryboje, nes jie e, pristato nacionalinių parlamentų poziciją. Būtų nerealu tikėtis kitokio darbo metodo. Įplaukos iš naujų nuosavų išteklių kaip tik turėtų leisti sumažinti valstybių narių e, BNP įnašą. Nauji nuosavi ištekliai tikrai neturėtų tapti būdu didinti išlaidas būsimoje daugiametėje finansinėje programoje. Na, dabar apie naują e, nuosavų išteklių šaltinį PVM. Komisijos tikslas - supaprastinti PVM išteklių apskaičiavimą ir užtikrinti teisingą visų valstybių narių traktavimą geras, tai atitiktų skaidrumo ir teisingumo kriterijų, kurį jau minėjau, tik atitiktų šiuos principus, tačiau man šiuo metu rūpi štai kas - pasiekmes įvairių valstybių narių įnašų, jos neaiškios. Neturint tokios informacijos neįmanoma įvertinti, ar PVM ištekliai leis sąžiningai paskirstyti naštą tarp valstybių narių ar ne. Todėl, gerbiamas komisarė, aš tikiuosi, kad komisija šią informaciją pateiks kiek galima greičiau. Na, o dabar porą žodžių apie naująjį finansinių sandorių mokestį. Finansinių sandorių mokesčio pasiūlymą peržvelgus kyla du klausimai. Juos reikėtų nagrinėti atskirai. Pirmasis būtų toks, ar iš vis reikia finansinių sandorių mokesčio Europoje? Pats klausimas labai kontroversiškas. Kitas klausimas, kokios būtų europinio finansinių sandorių mokesčio pasiekmes augimui ir užimtumui. Aš norėčiau detaliau panagrinėti komisijos pristatytus naujus skaičiavimus, tai yra komisijos prognozes, kokią įtaką tai turės ES BVP ir užimtumo lygiui. Ši informacija mums reikalinga tam, kad galėtume rimtai diskutuoti šią temą. Antra, jeigu ir atsirastų pakankama parama Europos finansinių sandorių mokesčiui, ar to mokesčio įplaukos turėtų būti ES biudžeto ar tik nacionaliniu biudžetu. Vėlgi, reikia daugiau informacijos apie būsimą paskirstimą. Mažai tikėtina, kad komisijos pasiūlymą parems visos 27 valstybės narės, o to reikia, kad pasiūlymas būtų patvirtintas. Daugelis tų šalių, kurios už mokestį, primiktinai sako, kad įplaukos turėtų tekti nacionaliniams biudžetams, o ne ES biudžetui. Dabar perinu prie korekcijos mechanizmų. Kolegos, manau, kad jūs iš nacionalinės politikos žinote, kad panašios diskusijos vyksta tada, kai kalbame apie biudžeto skirstimą regionams. Kas turėtų mažiau mokėti, kas daugiau. Kai kalbama apie skaičiavimus, visada diskusijos užsikelia, užsitęsia, atsiprašau, jos būna kontroversiškos. Idealiausių atvejų norėtųsi, kad iš vis nereikėtų ES biudžete jokių korekcijų. Tačiau aišku, kad na, tas noras neišsipildys. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad dabartinė korekcijos sistema neteisinga ir tai nėra tvarus sprendimas. Valstybės narės, kurių ekonominė padėtis panaši, turėtų būti panašiai ir traktuojamos. Todėl, man atrodo, turėtume kryptis į tas šalis, kurios naudojasi korekcijos mechanizmu ir paprašyti jas pakeisti poziciją, kad mes galėtume na, teisingiau spręsti korekcijų klausimą. Na ir galiausiai norėčiau pasakyti štai ką. Kiekvieną kartą, kai diskutuojame apie Europos biudžetą, vis girdime, kad daugiau pinigų reikia didesniam skaičiui sričių. Kolegos, O jeigu vietoje to mes pradėtume kalbėti apie štai ką, kaip mes iš tikrųjų tas lėšas leidžiame. Ką duoda įvairios biudžeto eilutės? Ar mes pakankamai apie tai žinome? Ar turime pakankamai informacijos, kas pasikeistų, jeigu leistume lėšas kitaip? Gal galėtume jas naudoti efektyviau, gal galėtume labiau orientuotis į svarbiausias problemas, svarbiausius dalykus, pavyzdžiui, kaip pritraukti daugiau investicijų, kaip užtikrinti spardesnį augimą, ekologiškesnį Europą ir taip toliau. Komisaras minėjo, kad biudžetas ir turi būti finansuojamas, angliškai shall be financed. Na, o mes turime nuspręsti, kaip tai bus daroma. Ačiū. Seven minutes. yeah, sure. The last panelist uh, is Mrs. Anne Jen. Paskutinė kalbėtoja, ponia Anės Džinsent tai yra Europos parlamento bendra pranešėja dėl nuosavų išteklių. Ačiū. Mm, pirmininkė, dėkoju. Dė kad pakvietėte mane į šią konferenciją. Labai svarbu, kad diskutuojame dėl nusavų išteklių. Europos parlamentas iš esmės labai pritarė toms sąlygoms, kurias čia mums patikė ponia Hansen. Ir Hansen. Tai yra, kad Europos nuosavi ištekliai turi atitikti nacionalinio fiskalinio suvereniteto reikalavimus. Tai yra nacionaliniai parlamentai turi priimti sprendimus dėl mokesčių Europoje. Būtent dėl to mes norime ir su jumis kalbėtis. Antra, jinai sakė, jog dėl įplaukų turi nuspręsti taryba. Tačiau išklausę parlamentą mes norime įkvėpti jūs paskatinti jūs, kad turime išklausyti ir parlamento nuomonę. Nauji nuosavi ištekliai turėtų leisti sumažinti nacionalinius įnašus. Būtent tai mes ir norime pabrėžti, tą mes ir raginome daryti. Tai yra, kad būtų galima sumažinti nacionalinius įnašus, remiantis naujais nuosavais ištekliais. Kodėl mes norime tų naujų nuosavų išteklių? Tai reikalinga tam, kad turėtume paprastesnę, skaidresnę, lengviau suprastamą nuo savų išteklių sistemą. Ir tai, ką paminėjau ponia Kier Hansen, yra labai svarbus. Tai yra e, teisingumas ir skaidrumas yra patys pagrindiniai dalykai šiuo atveju. E, mes pareikalavome, kad nauji nusavi ištekliai būtų sąlyga Europos parlamentui balsuoti už naująjį finansinių sandorių mokestį. Ir čia mes turime tam tikrų galių, mes turime duoti savo pritarimą finansinių sandorių mokesčių. Ir jeigu nesu, nesukursime paprastesnės, skaidresnės, teisingesnės sistemos, uh, dėl naujų išteklių, tuomet kyla rizika, kad parlamentas pasakys ne finansinių sandorių, daugiametiai finansiniai programai. Ir daugiametė finansinė programa ir nauji nuosavy ištekliai yra labai subtili problema. Ir e, taryba turi elgtis labai apdairiai, dėrėdamasi su valstybėmis nariumis. O paskutinį kartą, kai mes diskutavome šią temą, diskusijom pirmkaujantis asmuo buvo Tony Blairas, tuometinis Junktinės karalystės premjeras. Ir jis pasakė, kad kitą kartą susitikę, ko gero, mes užmušim vienas kitą. Noriu pabrėžti, kad tai nėra labai paprasta užduotis, tai yra sunku. Tačiau Europos parlamentas yra linkęs padėti sukurti geresnį pasaulį ir surenkti geresnės diskusijas. Kalbėsime apie išlaidas, kalbėsime apie išlaidų kokybę, kad nereikėtų kovoti dėl to. Nes tai ne tas dalykas, iš kurio būtų galima gauti naudos arba užimti geresnę poziciją ES atžvilgių. Komisija pasiūlė finansinių sandorių mokestį ir PVM kaip naujus nuosavus išlikius. Ir šie pasiūlymai šiuo metu yra svarstami Europos parlamente. Taip pat kaip ir pasiūlymai dėl vidaus rinkos ir naujų nuosavų išteklių. Ir man susidaro įspūdis, jog parlamente dauguma pritarė komisijos rekomendacijoms ir Europos planetas ir Europos komisija uh, petys į petį sieks šių tikslų. Biudžeto komitete mes svarstėme finansinių sandorių mokestį, šiuo metu jis yra svarstamas. Ir jeigu taryboje bus susitarta dėl finansinių sandorių mokesčių, tuomet bent jau dalis įplaukų, įplaukų bus nauji nuosavi iš, ištekliai ir tai sumažins nacionalinius įnašus. Tai yra labai svarbus dalykas. Apibendrinant ir labai aiškiai apibrėžiant, ko mes norime parlamente, pasakysiu štai ką. Mes norime paprastos nuo savų išteklių sistemos. Norime tokios sistemos, kur nebūtų išimčių, nebūtų gražinamų išmokų ir nebūtų kalbama taip kaip e, yra dabartinėje sistemoje. Mes kalbame apie kitokį būdą, kaip būtų valdomi nuosavi ištekliai. Norime daugiau dėmesio sutelkti į išlaidų kokybę ir būtent tai turėtumėm ir svarstyti. Neturėtų būti išlaidų Europos biudžete kurios būtų naudingos kai kurioms valstybėms narėms. Išlaidos turi būti dėl to, kad jos yra reikalingos ES ekonomikai, vidaus rinkai ir Europos piliečių gerovai. Mes norime sumažinti jūsų nacionalinius įnašus. Tai yra ta pagrindinė žinia, kurią nori paskelbti Europos parlamentas ir aš tikiuosi, kad jūs tai girdite. Dėkuoju. Thank you very much. Okay, so we will start now with interventions from the floor. I don't know. Dabar pradėsime pasisakymus iš salės. Nežinau, ar užpildėte formas, prašau pakelti ranką ateis padėjėjai ir surinks tas užpildytas formas. Pirmasis kalbės Eduardo Kabrita, finansų komiteto pirmininkas nacionalinėje Portugalijos asamblėjoje. Prašau. Bom dia a todos, caros, caros colegas. Gostaria de saudar eh, a Presidência, a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu por esta iniciativa de. Ačiū. Kolegos, visų pirma, norėčiau padėkoti visiems, kurie ėmėsi šios iniciatyvos ir suteikė galimybę aptarti 14-20 metų finansin, daugiametės finansinės perspektyvos pasiūlymą. Ačiū už tai, kad suteikėte progą aptarti šį klausimą ir įtraukėte ir nacionalinius parlamentus. Spalio mėnesį pirmą kartą šį klausimą nagrinėjome daugiametė finansin... Atsiprašau, e, finansų padėtis šiuo metu yra daug geresnis, taigi ir požiūris į daugiametę finansinę programą pasikeitė, tapo pozityvesnis. Suprantame, kad turime orientuotis ir į ekonomikos augimą, į darbo vietų didinimą ir, aišku, į solidarumą. Tad, kai kalbame apie nuosavus išteklius, turime visų šių principų nepamiršti ir turime nepamiršti Europos atsako į krizę. Krizė palėtė ne kokią nors vieną ar keletą valstybių narių. Tai yra bendra didelė krizė. Visų pirma, tai aišku yra eurozonos krizė. Krizės pasiekmes valstybėse narėse, aišku, nevienodos, bet, kaip jau girdėjome ir kaip priminė komisaras, Kaip sakė komisijos pirmininkas, ES biudžetas yra investicijų biudžetas. Jis turi skatinti ir investicijas, ir solidarumą, ir aišku, subalansuotą vystimasi ES. Naujieji nuosavi ištekliai turėtų užtikrinti didesnį teisingumą. Tai yra, turi užtikrinti, kad šio Europos projektų duodama nauda bus teisingiau paskirstoma 14-20 metais. Ką galėčiau pasakyti apie finansinių sandorių mokestį? Turime siekti konsensuso. Šis mokestis turi atitikti ir ES sutartį tai yra turi užtikrinti ES nuosavus išteklius, bet šis mokestis būtų teisingas ir piliečių akise. Tokiu būdu mes duotume atsaką kriziai, pasauliniai finansų kriziai. Ir tas atsakas, krizės sprendimas būtų subalansuotas. Tokiu mokesčiu mes parodytume, kad ši sistema yra subalansuota ir ja mes galime padidinti įplaukas į ES biudžetą ir tuo pačiu apmokestintami sandorius sumažintume nacionalinį valstybių narių įnašą. Štai į ką turime orientuotis mūsų darbe, ką galėčiau pasakyti, pasakyti Portugalijos vardu. Mums pavyko pasiekti nacionalinio konsensuso, mes esame pasiruošę siekti nacionalinio biudžeto konsolidacijos, tęsti šį procesą, na ir žinoma visapusiškai paremti investicijas į tokį procesą ir Europos lygių. Dėkoju. Ačiū dabar ponas Čevčik, Čekijos Respublikos Senato Europos reikalų komiteto pirmininkas. Dėkoju pirmininkė, jau suteikta galimybė pasisakyti. Pirmiausia, norėčiau kai ką priminti, kai mes ruošėmės savo pirmininkamo 2009 metų pirmoje pusėje. Manėme, kad būtent tada, 2009 pirmoje pusėje, įvyks daugiametės finansinės, daugiametės finansinio laikotarpio vidurio laikotarpio peržiūra. Tačiau tai vyksta tik po dviejų metų. Na, aš nekritikuoju jūsų komisiją komisijos nariai, bet um, aš tikiuosi, kad mes pasimokėme iš klaidų ir kad bendarbiavimas e, su parlamentu, su kitais veikėjais vyksta laiku, e, vyksta tinkamai. Aš atstovauju aukštesniuosius Čekijos parlamento rūmus, Čekijos senatą ir noriu pabrėžti, kad mes labai teigiamai pasisakome už visas tas korekcijas, už gražinamasias išmokas ir e, kad, kad jie būtų kaip galima greičiau pašalinti. Mes turime, aišku, suprasti ir apie būtinybę taupyti, panaudoti lėšas kaip galima naudingiau, nes mes visi dabar susidarėme tomis pačiamis problemomis. Svarbu užtikrinti ES nuosavus išteklius, tačiau turime siekti, kad tie ES biudžeto pinigai būtų panaudojami kuo didesniai vertai sukurti. Patys nuosavi ištekliai žinoma yra reikalingi, ES turi juos turėti, ir, bet jų panaudojimas turi būti susijęs su realios vertės kūrimu. Reikia stipresnės bendros rinkos, reikia, e, kad būtų apmokestami finansiniai sandoriai, bankų veikla, o BNP procentas turėtų būti vienodas visoms valstybėms narėms ir jokių korekcijų neturėtų būti taikoma nei vienai, nei kitai valstybei. Taigi mes visiškai pritarėme jūsų pasiūlymui, atliksime analizę ir būsime pasiruošę, tikiuosi, vėliau pritarti kompromisiniam variantui. Ačiū, dabar suteiksiu žodį kitam kalbėtojui. užimtumo komiteto pirmininkė Europos parlamente. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau prisijungti prie šios labai svarbios diskusijos apie nuosavus išteklius. Krizės metu komisija savo pasiūlyme e, siūlo štai ką prisiminti nuosavus e, išteklius. Iš tikrųjų, jūs pateikėte visą informaciją, grafikus, Komisija siūlo mums prisiminti pačią Europos integracijos esmę ir dvasę. Matėme citatą iš sutarties, kur pasakyta, kad ES finansuojama iš nuosavų išteklių. Ir noriu pasakyti, kad komisijos pasiūlymas tikrai subalansuotas. Kalbate apie nuosavus išteklius, apie mokesčius. Ekonomikoje visados reikia atitinkamų išteklių, kad būtų galima finansuoti įvairią viešąją veiklą, paskui reikia užtikrinti tam tikrą perskristimą piliečiams, mokesčių mokėtojams, na ir dar reikia skatinti atitinkamą visų ekonomikos subjektų veiklą. Sakyčiau, kad pasiūlymas jau neblogai subalansuotas, išskyrus keletą taisytinų vietų, bet šiaip galima su juo dirbti toliau. Dėl e, finansinių sandorių mokesčio. Sakoma, kad visi tuo suinteresuoti ir ES lygių, ir valstybių narių lygių, bet stenkime, kad tai nebūtų tik keletos valstybių narių interesas ar bendradarbiavimas. Tai turi būti europinis mokestis. Jeigu tai bus kita vertus vien tik papildomi ištekliai papildomos įplaukos valstybėms narėms, tai nepasieksime to, ko norime turime kalbėti apie 21 amžiaus PVM. Man atrodo, kad iki šiol nesame uh, užtikrinę tikrosios šio mokesčio pridėtinės vertės. Dar apie finansinių sandorių mokestis. Jį, dernant kartu su jūsų pasiūlymu dėl PVM, manau, kad įnašas daromas ES piliečių būtų tikrai geras, pagrystas. Valstybės narės tuo irgi suinteresuotos jos galėtų naudotis, pavyzdžiui, viena trečiaja visų įplaukų ir to pačiu sumažėtų jų pačių nacionalinis įnašas ES biudžetą. Merci beaucoup. Nous allons maintenant écouter l'intervention de M. Pierre. Ačiū. Dabar e, kalbės e, Prancūzijos senato atstovas. Ačiū. Pirmininkė, man atrodo, kad Europa ir toliau atrodys keistai pasaulio akise, jeigu jos biudžetas sudarys tik tai kokį vieną procentą visų e, jos BNP. Manau, kad mes būsime nepatikimi pasaulio akise, jeigu ir toliau diskutuosime apie vairias gražinamasias išmokas ir nesustarsime dėl jų. Dabar, kai mus spaudžia valstybės įsiskolinimai, kai reikia taupyti, Ar iš tikrųjų mes norime tokios Europos? Mes dabar kaip tik turime orientuotis į ekonomikos atsigavimą, į gavimą. Jeigu tai užtikrinsime, tada Europa turės visus reikalingus pajėgumus, kad galėtų atsigauti, kad reikėtų žengti į priekį. Nuosavi ištekliai būtini, kad įspręstume visas problemas. Iki 20 metų padvigubinus ES biudžetą, tai sudarytų 2 procentus BNP, mes galėtume ir sumažinti valstybių narių nacionalinį įnašą, jos to pačiu galėtų geriau, sėkmingiau mažinti savo valstybės skolą. Turėt, galėtume užtikrinti nuoseklesnį ES biudžeto įgyvendinimą, bet viso to nepadarysime, jeigu tie nuosavi ištekliai, kuris sudaro 14 procentų uh, E, biudžeto nepasieks maždaug 60 procentų 20 metais. Jeigu to norime, tai turėtume tvirtindami komisijos pasiūlymus tikrus nuosavos išteklius užtikrinti. Finansinių sandorių mokestis ir PVM pasiūlymas dar gali būti koreguojamas, kad šių tikslų pasiektume. Gal reikia pakalbėti ir apie kitus nuosavus išteklius, kuriais papildytume šiuos du minėtus arba kuriais pakeistume du minėtusius, jeigu jų nepasisektų įgyventi. Aš minėčiau tabaką, alkoholį, CO2 aukcionus. Šias įplaukas visą tai pradės veikti nuo 14 metų ir turėtų užtikrinti 20 milijardų eurų. Reikia pagalvoti apie energijos apmokestinimą, apie e, internetinius žaidimus, apie e, ginklų prekybą Aš suprantu, kad aš kalbu, labai, kalbu labai ambicingai palyginti su dabartinė valdysenos kryptimi, tačiau kalbėkime apie tikras europietiškas biudžeto įplaukas. Štai ko mums reikia. Turime, aišku, nepamiršti ir valstybių narių suverenumo. Globalizacija turėtų duoti, aišku, Europai ir naudos ir tuo pačiu užtikrinti mūsų suverenitetą. Ačiū. Merci. Onorevole Duglio Ercolino, Camera dei Deputati, Italija. Italijos deputatų rūmų atstovas. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau grįžti prie temų, kurias paliečiau praeitį kartą spalio konferenciją. Apie tai kalbėjo ir kolega iš Prancūzijos. Man atrodo, kad nereikėtų pamiršti principo, kad Europai, tvirtą Europai sukurti reikia tvirtą biudžetą. Tad turime kurti tokį tvirtą biudžetą, kuris padėtų pasiekti stipresnę Europą. Tai nenuginčiamas principas, turime daryti tai, apie ką kalbame žodžiai turi virsti darbais. Na, dėl nuosavų išteklių klausimo, kaip ir komisaras Levandovski teisingai pastebėjo, galiu tik pritarti visoms išsakytoms mintims. ypač dėl finansinio sandorio mokesčio. Turime užtikrinti, kad tas mokestis, jeigu jis bus taikomas, nepaskatintų įmonių keltis į kitas valstybės. Dėl pavojimo taip pat reikia, kad patikintume, patikintumėte mus, jog tai neatsilieps skirtingai skirtingoms valstybėms dėl skirtingų mokesčių sistemų atskirose valstybėse narėse. Galime pagalvoti ir apie papildomus išteklius, jeigu nuspręstume būti drąsesni ir ambicingesni. Kodėlgi neįvertinus komisijos pasiūlytų idėjų ar kolegos iš Prancūzijos paminėtų idėjų CO2 emisijų apmokestinimo pavyzdžiui. Aišku, visą laiką tose tam tikrose ribose, ko mes norime pasiekti. Minimalus lygis, maksimalus lygis. Reikėtų atsisakyti gražinimo išmokų ir siekti, kad daugiau investicijų būtų skiriama inovacijoms, moksliniams tyrimams, infrastruktūrai, būtent toms rytims, kurios padeda užtikrinti ūkio augimą, ūkio tvarumą. Reikia žiūrėti nauj, naujoviškas sritis, gal labiau atitolti nuo tų tradicinių finansavimo sričių, ieškoti e, būdų padėti mūsų universitetams, e, siekti, kad jie skatintų intelektualinę veiklą, kad padėtų pasiekti rezultatyvumo švietimo srityje. Iki 20 metų turėtume toliau kurti Europą vykdyti statybos darbus, nesustoti. Reikia drąsiems, drąsesniems būti. Ačiū. Dėkuoju dabar Jorgen Arderson, Švedijos Rikstageno atstovas. Dėkuoju pirmininkė. Švedijos pozicija jums turbūt gerai žinoma. Mes nenorėtume keisti PVM mokesčio sistemos. ne, nenorėtume, kad būtų kišamas į valstybių narių teisės nustatyti mokesčius, kadangi tai atvertų Pandoros skrynę įvairiam kitiem, įvairiam kitom praktikom, kurių mes nenorėtume matyti. Kalbant apie finansinį mokestį, finansų sandorių mokestį. Reikia tinkamai vertinti galima šito mokesčio poveikį finansinėje rinkoje galbūt vadovaujamas į tam tikrą praktiką, kuri yra nepageidautina ir mes norėtume ją išgyvendinti. Tačiau kita vertus, nepamirškim, kad e, norėdami išgyvendinti vieną veiklą, galim paskatinti kitą nepageidaujamą veiklą. Arba įmonės gali pabėgti į kitas valstybės. Tad geri gerais ketinimais grįstas kelias, kaip žinia, gali vesti ir į e, visai kitą destinaciją, negu kad mes siekime. Manau, kad pasiūlymas nėra proporcingas šioje srityje, nes mums labai didelį nerimą kelia būtent pasiūlymas tą linkme. Mes norėtume, kad būtume konkurencingesni, kad ūkis auktų greičiau, Todėl reikėtų tam pirmiausiai skirti dėmesį. Nemanau, kad dabar pateiktas pasiūlymas dera prie mano minėtų principų. Ačiū. Ani Podimata, Europos parlamento vicepirmininkė. Uh, Ačiū pirmininkė. Šita pirmoji sesija dėl naujų nuo savų išteklių, matau, manau, kad tai yra ypatingos svarbos klausimas, nes jis tiesiogiai susijęs su mūsų Europos, regio, su mūsų Europos vizija. Mūsų Europos vizija šios gilios krizės laikotarpiu yra suskaldyta, fragmentuota Ir kai kuriais atvejais, mano nuomonė, jai labai didžiulę įtaką daro e, vietos nacionaliniai trumpalaikiai prioritetai. Aš kalbėjausi su Europos parlamento pranešėjo dėl pranešimo projekto skirto finansinių sandorių mokesčiui. Ir pirmasis patikslinimas, kurį norėčiau šią progą pateikti, yra tas, kad pasiūlymas, kurį šiuo metu svarstome, yra tai, ką ir sako jo pavadinimas. Bendros sistemos nustatymas siekiant koordinuoti skirtingas finansinių sandarių mokesčių formas ir modelius, kurie egzistuoja valstybėse narėse devynios ar dešimt formų egzistuoja. Tai yra vienas iš būdų, kaip koordinuoti įvairių šių finansinių sandrų mokesčių formas. Taip pat atsižvelgiant į tas pamokas, kurias išmokome iš ankstesnių veiklos rūšių, kurios nebuvo labai sėkmingos. Čia galėčiau paminėti Švedijos pavyzdį. Ir pirmas dalykas, kurį norėčiau šią progą pasakyti, jeigu norime būti rimti, sakydami, kad turime pasimokyti iš krizės, padaryti išvadas, turime susitelkti dabartinę finansų krizę. Finansinė krizė virsta mokesčių krizė. Jeigu norime rimtai imtis darbo, turime pakoreguoti savo veiksmus, o ne vengti veiksmų. Komisaras Levandovski pateikė puikų pasisakymą, paaiškino techninius pasiūlymo aspektus ir, kaip jūs žinote, Europos parlamentas didžiuliu mastu pritarė pagrindiniams komisijos pasiūlymo elementams ir mes dirbsime toliau siekdami, kad dabartinis pasiūlymas taptų veiksmingesnis. Tuo pat metu mes visi žinome, kad vyksta labai sunkios diskusijos keliose valstybėse narėse. Yra valstybių narių, kurios prieštarauja šiam pasiūlymui arba kurios turi labai tvirtų abejonių. Ir aš tikiuosi, kad ši konferencija padės mums suprasti, geriau suprasti kiekvieno iš mūsų pozicijas. Mano manimu yra tam tikrų iš ankstinių sąlygų, jeigu norime, kad ši konferencija duotų konkrečių rezultatų ypač kalbant apie tokius prieštaringus klausimus kaip finansinių sandorių mokesčius. Pirmoji iš ankstinė sąlyga - mes turime dėti pastangas, apsvarstyti remiantis konkrečiais elementais ir argumentais. Ir čia noriu nurodyti, kad komisija pateikė labai detalų poveikio vertinimą, kuriame yra išnagrinėtas kiekvienas aspektas, kiekvienas įgyvendinimo elementas e, šio finansų santrių mokesčio. O iš kitos pusės pateik, pateikiama įvairių argumentų ir prieštaravimų, pavyzdžiui, kad gali būti neigiamas poveikis ekonomikos augimui, kad bus sandorių srautai, tačiau kol kas mes neturime jokių konkrečių gerai pagristų elementų. Tai yra pagrindinis dalykas e, šioje diskusijoje. Tai vienas dalykas. Diskutuokime remiantis argumentais ir konkrečiais elementais šio pasiūlymo. Venkime stereotipų ir propagandos. Ir paskutinis dalykas. Kaip pirmininkas ponas Šulcas vakar e, sakė, mes tikime, kad nacionaliniai parlamentarai ir Europos parlamentarai yra sąjungininkai. Jūs žinote, kad ankstesniais laikotarpiais kelios ES vyriausybės per daug dėmesio skyrė rinkų pasitikėjimo atkūrimui Mes turime visų pirma atgauti piliečių pasitikėjimą, o kad tai padarytume, turime elgtis nuosekliai ir derinti savo pozicijas. Ir kai sakome, kad norime ES finansinio sektoriaus tokio, kuris pasitarnautų bendriems tikslams, tai yra, kad būtų finansuojama tikroji ekonomika, manau, kad čia turime būti labai nuseklus ir turime pasistengti paversti tai konkrečiais sprendimais ir veiksmais. Dėkuoju. Much, Toliau žodis skiriamas ponui Klas Taichov, tai yra Niderlandų nacionalinio parlamento narys. Dėkuoju, kadangi esu iš Niderlandų, nenostabu, kad raginu kuklumo, kuriant ES biudžetą. Tačiau mes esame įsipareigoję Europos Sąjungai ir esame įsipareigoję sumokėti savo dalį. Ir tai reiškia, kad mokėsime daugiau negu gausime, tačiau tai nėra problema. Ši dalis turėtų būti pagrista kiekvienos šalies nacionalinėmis pajamomis. Mūsų manimų čia reikėtų gana reikšmingų gražinamų išmokų, kad būtų siekiama teisingo požiūrio. Čia kalbu ne Niderlandų vyriausybės finansų ministerijos vardu, bet Niderlandų piliečių vardu. Kaip politikai mes turime pagrysti kiekvieno euro išleidimą e, Europos piliečių akise. Mes kalbame, kad yra didžiulė parama tiems geriems dalykams, kuriuos kūrė ES, tačiau turime atsiskaityti Europos piliečiams. Tai ir yra tikroji demokratija. Įvairiose valstybėse yra sumažinami biudžetai, tačiau kiekvienoje ES šalyje, kiekvienoje šeimoje žmonės išgyvena sunkumus ir mes negalime iš jų reikalauti mokėti daugiau, netgi jeigu kalbama apie naujus tų mokėjimų būdus, tai yra per naujus nuosavosius išteklius. Sumažinimas ES e, valstybių narių įnašų, didinant kitus mokesčius, tai nėra reikiamas reikiamas kelias. Ir aš čia raginu laikytis kuklumo biudžeto srityje. Dėkuoju. Toliau Karlos Kostanedės, Portugalijos nacionalinės asamblėjos narys. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente e os colegas, dizer que há com gosto que regresso a esta casa onde. Gerbiamas pirmininkė, pirmiausia, leiskite man padėkoti Jums už šios konferencijos organizavimą. Uh, ir man labai malonu dalyvauti šio plenarnių posėdžių salėje. Taip, tai yra labai svarbi diskusija, komisija pateikė daugybę racionalių pagrindimų, kaip, kuriais pagrįsta nauji finansavimo priemonė, pagrįsta naujais nuosavais ištekliais. Aš gana kritiškai nusiteikęs šiam, šio, šios priemonės atžvilgiu. Tačiau grįžkime prie biudžeto klausimų. Noriu pasakyti, kad esu šiek tiek nustebintas. Parlament, nacionaliniai parlamentarai, Europos parlamentarai, komisija ir taryba atstovai čia susirinko kalbėti, kalbėti ne apie 10, ne apie 20 procentų, bet apie, apie 3 procentus nacionalių. Netgi kalbam apie 1 procentą, kuris jau dešimtmečius liko nepakitęs. Dar keiščiau yra tai, kad mes nekalbame apie sustiprinimo, padidinimo šio procento, tačiau kalbame, kaip dar sumažinti šį procentą. Tai yra paradoksas ir tai leiskite man pasakyti, kad mes kalbame apie ES politikos gilinimą, stiprinimą, kad ES turėtų būti vis stipresnė ir įtakingesnė. Tačiau čia mes matome biudžeto mažinimą, mažesnius išteklius. Ir tuo pačiu norima didesnio ekonomikos augimo, daugiau darbo vietų kūrimo ir didesnių investicijų. Ir negi komisija patikė pasiūlymą mažinti mm, tas sumas, kurios skiriamos investicijoms. Mes per daug mokome lyginant su tuo, ką mes už tai gauname. Nežinau, kaip tą apskaitą reikėtų vykdyti, kaip tai reikėtų subalansuoti. Vienas iš didžiųjų iššūkių ES tai yra laipsniškai stiprinti biudžetą ir stiprinti nuosavus in, in, išteklius. Mes turime sustiprinti ir atkurti ES e, patikimumą. Po Kornelija Michalkė, Austrija. Äh, ačiū kolegos, ačiū už galimybę pasisakyti. Šioje diskusijoje aš pritarčiau tam, ką sakė kolega iš Niderlandų. Jis minėjo, kad būtent valstybių narių piliečiai ir yra tie žmonės, kurie iš vis leidžia turėti nuosavus išteklius. Tai mūsų mokesčių mokėtojai, mes visi esame jiems atsakingi. Malonu, kad ir nacionaliniai parlamentai dalyvauja šiame reginyje. Klausiausi to, ką sakė pirmininkas Šulcas šiandien iš ryto ir na, tikiuosi, kad viskas dar nėra iki galo nuspręsta. Tikiuosi, kad galėsime dar ką nors keisti. Aš iš Austrijos. Austrijoje taupimas tikrai nėra, taip sakant, labai tolima svetima savoka. Taupyti galima įvairiais būdais. Austrijoje šiuo metu taip pat svarbiausias žodis ir artimiausių metų ši savoka bus svarbiausia mums visiems. Mūsų piliečiai turėjo susitaikyti su nemenkais apkarpimais. Austrija, aišku, gilinsis ir į europinės išlaidas, kur protinga pinigus leisti, ką reikėtų taupyti, ką geriau daryti europiniu, ką nacionaliniu lygiu, kokia turėtų būti uh, tam tikros ryties europinė politika, kiek ji mums atsieis ir panašiai. Apie visą tai mes galvojame ir atidžiai stebime situaciją, bet tuo pačiu Austrija labai palaiko komisijos pasiūlymą fina, dėl finansinių sandorių mokesčių. Norėtume, kad jis kuo greičiau būtų įvestas. O dėl naujojo PVM pasiūlymo čia nematome pridėtinės vertės. Dėkoju. Thank you very much. Miguel Porta. Ačiū. Miguel, Miguel Portas, e, Portugalijos atstovas Europos parlamente. Dėkuoju. Mano šalyje sakoma geriau vėliau nei niekada. Pasiūlymas dėl finansinių sandorių mokesčio pateiktas ES institucijose, bet jis porą dešimtmečių pavėlavo. Bet nors ir vėlokai tas pasiūlymas pateiktas, neturėtume jo paleisti iš rankų, turėtume visapusiškai stengtis jį prastumti. Komisija siūlo apmokestinti labai uh, įvairius finansinius sandorius, siūlo įtraukti įvairiausias finansinės priemonės. Štai kas yra didžiausia šio pasiūlymo stiprioji pusė, pagrindinė stiprioji pusė. Bet tuo pačiu noriu ir kritinių pastabų išsakyti. Visų pirma, mokesčio surinkimo modelis. Jis nesuteikia galimybės apmokestinti visų priemonių, kuriomis prekiaujama Europoje, bet kurios nėra europinės. Turiu galvoje ne europinės finansinės priemonės, jos nebūtų apmokestinamos. Į tai reikia pasigilinti. Kitas dalykas. Šis finansinių sandorių mokestis turėtų būti orientuotas į didesnės vertės suteikimą ko paprastesniems produktams ir turėtų kuo labiau penalizuoti tuos labai sudėtingus, kompleksiškus produktus. Tai yra, turėtų atgrasyti nuo spekulacijos. Nes kitaip mes nebusime pajėgus kovoti su spekulacija. Trečia, norėčiau kreiptis į visus tuos, kurie mums sako, kad finansinių sandorių mokestis reikš, kad na, sandoriai tiesiog pabėgs iš Europos, jie persikels kitur. Nepamirškime, kad Londono sitis jau dabar taiko penkis kartus didesnį mokestį nei tas, kurį pasiūlė Europos komisija ir kažkaip nematėme, kad kapitalas bėgtų iš Londono sičio. Dabar perinu prie svarbiausio dalyko. Mano nuomonė, finansinių sandorių mokestis turėtų didinti bendrijos biudžeto investavimo pajėgumus. O dabar tai panašu, kad pagal tą pasiūlymą dar ir nacionalinis įnašas sumažės į nacionalinį biudžetą. Taigi tuo pačiu neišauks Europos galimybės finansuoti tą politiką, kuri užtikrina didesnį užimtumo lygį. Aš tiesiog baigdamas noriu pasakyti, kad na, vienintelė viltis, kad gal aš netaip tekstą supratau, bet bijau, kad taip nėra. O dabar Kipro nacionalinio parlamento atstovas. Thank you. There is no question that the EU taxation needs to be reformed. Aišku, kaip diena, kad Europos mokesčių sistemą reikia reformuoti. Sistema turėtų būti teisingesnė, veiksmingesnė, dabartinė sistema neefektyvi, bet, na, veikia, tarsi funkcionuoja. Jeigu nu, nuo šios veikiančios sistemos bandysime pereiti prie kitos, tai nepamirškime labai svarbių aspektų. Pavyzdžiui, ES yra ir mažų valstybių narių, prieš kurias didžiosios, aišku, daug pranašesnės. Tačiau tos mažosios valstybės turi savo mechanizmų, pavyzdžiui, savo mokesčių sistemą, kuri leidžia subalansuoti situaciją, kompensuoti tą pranašumo trūkumą ir taip išgyventi Europos ekonomikoje. Jeigu finansinių sandorių mokestį įvesime, tai gali būti, kad tiesiog sužlugdysime finansinę veiklą tose mažose valstybėse. Gali būti, kad poveikis jų ekonomikai bus labai neigiamas ir didelis. Aš nesakau, kad nereikia finansinių sandorių mokesčio iš vis. Aš tik manau, kad tokį mokestį įvesti reikia laipsniškai, labai atsargiai. Tokių esminių pokyčių nereikėtų įvedinėti staigiai jų poveikis būtų geresnis, jeigu juos įvestume laipsniškai. Antra, apmokestinti galima įvairiausiais būdais tam, kad užtikrintume įplaukas į ES biudžetą. Kolega iš Prancūzijos apie tai kalbėjo. Galime apmokestinti kitus produktus, kitas rytis. Jeigu jau reformuosime ES mokesčių sistemą, tai turėtume daryti atsargiai, laipsniškai, per ilgesnį laikotarpį ir neturėtume orientuotis tik į vieną mokestį. Ir visada pagalvokime apie mažų valstybių padėtį šią prasme, nes kitaip tos mažosios valstybės tiesiog gali na, atsidurti labai nepalankioje ekonominėje padėtyje. Dėkuoju, dabar ilgai turiu per Europos parlamento Dėkuoju. Aš norėčiau biudžeto komisarui Lemandovskui duoti džiugę žinę. Man patinka jo pozicija ir aš tikiuosi, kad jam pavyks ją ginti. Svarbu, kad šis pasiūlymas atitiktų ES teisę. Visos ES sutartys kalba apie nuosavus išteklius ir būtina įgyvendinti šias nuostatas praktikoje. Mums svarbu, kad visi pasiūlymai, kurie pateikiami šioje, šiame kontekste, būtų uh, būtent ES sutarčių dvasios pasiūlymai. Dar labai svarbu, kad e, mes siektume finansų rinkos dereguliavimo kadangi dauguma e, ūkio sektorių yra tinkamai kontroliuojami ir apmokestinami, tad ir finansų sektorius turėtų būti tinkamai prižiūrimas ir apmokestinamas. Kai kas teigia, kad tai pakenks mūsų konkurencingumui. Tačiau jau ir dabar su konkurencingumu problemomis mes susidurėme ir turėtume pagalvoti, kompleksiškai, kompleksiškai vertinti šitą problemą. Jeigu apmokestinsime finansinės institucijas, bankus, jie sąžiningai dalyvaus mūsų šalių ūkiuose. Tai yra sažiningumo principų įtvirtinimo klausimas. Be to, tam tikros valstybės, kuriuose ypatingai daug tų finansinių sandorių, e, gaus e, papildomų įplaukų galės papildomai mokėti į ES biudžetą ir sumažinti dabartinės įmokas iki 50 procentų. Tai papildys nuo savų išteklių kategoriją ir aš visiškai pritariu šitam pasiūlymui. Ačiū. Dėkuoju, dabar suteiksiu žodį ponui Milon Martins Vikel, Europos audito rūmų nariai, kad jis trumpai pristatytų audito rūmų nuomonės projektą dėl nuosavų išteklių pasiūlymo. Dėkuoju, pirmininkė. Trio pirmininkančių šiltrėto atstovai, komisarą Lewandowski, nacionalinio parlamento atstovai, Europos parlamento atstovai. Kaip jau pirmininkas teigė, auditorumai dalyvauja šiuose diskusijose tiek e, užkulsinėse diskusijose, tiek e, ir formalesnių formatų, nes mes privalome tai daryti pagal ES sutarčių nuostatas. Todėl ir parengėme šią nuostatą, kuri kitą savaitę oficialiai bus paskelbta visomis kalbomis mūsų tinklapyje. O dabar norėčiau pateikti Jums šiek tiek informacijos apie šitą mūsų pasiūlymą. Norėčiau pabrėžti keturias pagrindinės pastabas, kurias auditorumai pateikė dėl biudžeto pasiūlymo. Visų pirma, dėl nuosavų išteklių naujos struktūros. Kalbant apie ją, reikėtų pabrėžti, kad auditorumai ateityje jau kritikavo PVM kaip šaltinį nuosaviems ištekliams dėl sudėtingumo šitos struktūros. Ir e, vien PVM paristo paremtų nuosavų išteklių sistemos atsisakymas yra būdas spręsti esamas problemas. O dabar dėl finansinių sandorių mokesčių. Audito rūmai mano, kad tai galėtų padėti valstybėms narėms e, surinkti papildomas pajamas ir tai prisidėtų prie biudžetų konsolidavimo, o kaip dalį tų įplaukų, e, dėl, jo, dėl dalies tų įplaukų pripažinimo prie nusavų išteklių kategorijos, jeigu norime eiti tokiu keliu, tai žinoma visos valstybės narės tai turi padaryti. Mes, kaip audito rūmai, negalime komentuoti to sprendimo, teisingas jis ar ne, Tačiau nuo 2007-2013 metais e, nuo savų išteklių sistema paremta PVM yra pakankamai gerai prognozuojama ir stabili. O jeigu mes, būtume, jeigu mes pasiremtume finansų sandorių mokesčių, tai bazė būtų daug siauresnė ir įplokos priklausytų nuo veiklos, kuri yra nestabili, sunkiai prognozuojama, atsirastų tam tikri sviravimai ir atitinkamai neprognozuojamas. Toliau dėl gražinamųjų išmokų ir gražinamų išmokų nuo gražinamų išmokų. Apie tai iš dalies kalbame naujame pasiūlyme, siūlomas tam tikros e, subkorekcijos, bet jos nėra pakankamai skaidrios. Iki šiol nėra aiškus kriterijai, kada bus, kaip įvertinti tą pernelyg didelę naštą biudžetui vienai ar kitai šaliai, dėl ko reikėtų naudoti tą gražinimo mechanizmą. Mes norėtume, kad visų pirma būtų sumažintos įplaukų surinkimo e, sąnaudos, kad tie kaštai būtų bent per pusę mažinti. Galbūt tai padėtų ir gražinamąsias išmokas sumažinti, koks santykis tarp to kaštų pamažinimo ir gražinamų išmokų pamažinimo dar nėra aišku, bet galima būtų, pavyzdžiui, vykdyti ekspostę auditus dėl to, kaip yra surinkami tradiciniai nusaviai ištekliai tiek iš mūsų pusės. Ačiū dabar Petras Auštrevičius, Europos reikalų komiteto e, Seime, Lietuvos Seime e, pavaduotojas, prašau. Gerbimi kolegos, ponios ir ponai. Iš tikrųjų, dėkui už pakvietimą dalyvauti tokioje įdomioje diskusijoje ir tikiuosi, kad e, tai, ką mes čia kalbamės ir sakome iš savo nacionalinių parlamentų, iš institucijų, kurias atstovavimą, bus išgirsta tenai, kas e, ruošia sprendimus ir taiso galbūt projektus, kurie artimiausių metų turi mus pasiekti. Kolegos, mes visi žinom, kad sutarčių reikia laikytis. Bet sutarčių reikia laikytis ne tik biudžeto pajamų dalyje, sutarčių reikia laikytis taip pat ir išlaidų dalyje. Ir aš manau, šis universalus principas e, niekad negali būti pamirštas ir mes e, tam ir esame, kad įgyvenintumėm jį. Iš tikrųjų, ES sprendimas dėl e, naujų, e, nuosavų mokesčių bazės e, pirmenybiško įvedimo yra labai svarbus. Tai esminis polink, poslinkis, todėl jam reikia gerai pasiruošti. Ir visų pirma, turėti gerą poveikio analizės sistemą. Šiuo metu PVM mokestis sudaro arti 11 procentų, tačiau administracinė našta jo valdymui, jo surinkimui yra neproporcingai didelė. Todėl aš tikiuosi, kad tokios administracinės naštos sumažėjimas, o tokį mes turėtumėm prognozuoti po 14 metų, bus taisyklė, neįtikimybė. Antras dalykas. PVM mokestis yra nepakankamai harmonizuotas. Krizės metu valstybės padidino mokestį. Tuo pačiu mokestinė bazė nėra sutarta. Ir mes kviečiame Europos komisiją iš tikrųjų pateikti siūlymą, kuris atsižvelgtų į to harmonizavimo įvertinimą ir jo poveikį vartotojams. Deja, kolegos, reikia pripažinti, kad e, korekcijos ir išimtis yra ES e, greičiau taisyklė ir tai jau mūsų nestebina. Tokių taisy... korekcijų mes turim virš 40. Kiek jų turėsime po 14 metų? Ar mes galime tikėtis jų sumažinti bent per pus? Tai gal, gal reikėtų užsiduoti ambicingą planą ir ambicingą užduotį, o nesekti paskui tendenciją, kuri nepateisinama. Ir galų gale, kolegos, nenauji mokesčiai išgelbės e, Europos Sąjungą. Europos Sąjunga išgelbės gyvybingą, ambicingą Europos idėją ir politinę valią ją gyvendinti. Ir visiems linkiu to. Ačiū. Thank you very much. Madame Stessel Mühlbacher from the Nationalrat Austria. Äh, Nationalinis Austrijos parlamentas. Sitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ačiū, pirmininkė. Kolegos, ponios ir ponai. Komisijos pasiūlymas pagrindas toliau dėrėtis. Nepamirškime kokia situacija visose ES valstybėse narėse, koks mūsų atskaitos taškas. Austrijoje teko pasitelkti įvairius išteklius, kad kovotume su krize, reikėjo pasiūlyti pagalbos priemonių pramoniai. Todėl aš palaikau pasiūlymą įvesti finansinių sandorių mokestį. Europos finansų rinkos irgi turi padaryti savo įnašą. Negali būti taip, kad vien tik valstybės narės tai atskirai darys ar šalis individualiai. Pačios finansų rinkos turi prisidėti. Taip sakant, pelnas buvo privatizuotas, o nuostoliai buvo perkelti visuomeniai. Toks įspūdis susidaro, galvojant apie krizės likvidavimą. Turime spręsti šią problemą. Matome, kad na, politikams nepavyksta patvirtinti tokių priemonių, kokių reikėtų, kokių norėtųsi, uh, Mūsų politiniai sprendimai vis labiau priklauso nuo padėties tarptautinėse finansų rinkose. Todėl aš kreipiuosi į Jūs kviesdama palaikyti finansinių sandorių mokestį. Aišku, jį turime detaliai išnagrinėti, turime pasverti visus už ir prieš. Turime pasigilinti į komisijos pasiūlymą. Europos piliečiai tikisi iš mūsų sprendimų. Sprendimų ES biudžete. Žinoma, tikisi, kad bus užtikrinama socialinė gerovė ir ekonomikos augimas Europoje. Kai pagalvoju, kokiame didelė, didelėme skaičiuje valstybių narių didžiulis jaunimo nedarbas, tai, na, suprantu, kad štai pagrindinė problema, kurią turime spręsti. Ir dar. Prieš tai kalbėjo kolegos minėjo korekcijas Austrijai padarys įtakos pakeitimai korekcijos mechanizmuose. Labai trumpai apie tai pasisakysiu. Galėsime pagalvoti apie e, vienkartinių išmokų sistemą, jeigu ji vienodai galios visoms valstybėms narėms, o šiuo metu taip nėra. Ačiū. Dabar ponas Jose Manuel Fernandes. Europos parlamento atstovas. Ačiū. Norėčiau pasveikinti visus čia susirinkusius, noriu padėkoti už gerai suorganizuotą renginį, kur dalyvauja ir Europos parlamento, ir nacionalinių parlamentų nariai. Jeigu visada pavykstų taip iš anksto eksantė aptarti įvairias politikos sritis, turiu galvoje atvirą koordinavimo metodą, jeigu dažniau vyktų tokių sustikimų, jeigu būtų aktyvesnis toks bendradarbiavimas, tai nebijoju, kad rezultatai mūsų darbe būtų geresni. Dabar apie biudžetą. Man atrodo, kad tiesiog na, neįmanoma šio biudžeto e, išanalizuoti, turint galvoje kiekvienos valstybės narės įnašą. Procesas labai sudėtingas reikia jį ir supaprastinti ir turime užtikrinti pasitikėjimą, reikia skaidrumo, reikia, kad visiems viskas būtų paprasčiau ir aiškiau. Manau, kad visi pageidauja paprastumo. Dėl nuosavų išteklių aš galėčiau tiesiog pasidžiaugti komisijos pasiūlymų, bet kai kalbame apie nuostabius išteklius, reikia kalbėti ir apie didesnį solidarumą nebegali likti tokių skirtumų tarp tų, kurie yra neto e, kontributoriai ir tie, kurie yra tiesiog naudos gavėjai. Negalime vien tik orientuotis į gražą. Pagalvojus apie nacionalinių biudžetų padėtį ir prisiminus tą 1 procento BNP įnašą, uh, belieka viltis, kad greitai pasieksime 1,3 procento ir kad galėsime sustiprinti bendrijos biudžetą. Juk, kaip girdėjome, bendrijos biudžetas orientuotas į investicijas. 94 procentai biudžeto lėšų yra skirta investicijoms. Jeigu norime, kad būtų investuojama, jeigu norime, kad ekonomika auktų, tai e, logiška išvada - turime didinti, turime stiprinti biudžetą. Ten turi būti didesnės lėšos. Toks juk ir yra nuosavų išteklių tikslas. Šiandien daug kas kalbėjo apie augimą, aš to labai džiaugiuosi. Daug kas minėjo ir investicijas, dar labiau džiaugiuosi. Bet nepamirškime ir ekonominės ir bei socialinės sanglaudos ir teritorinės sanglaudos. Ekonominis augimas niekada nebus įmanomas e, sanglaudos nenaudai. Toliau finansinių sandorių mokestis žinau, kad yra valstybių, kurios labai priešinasi tokio, sandu, e, tokio mokesčio idėjai, todėl noriu štai ko paklausti. Jeigu nepavyks visų paskatinti šiam e, mokesčiui pritarti, tai ką komisija tada darys, kokie yra atsarginiai e, variantai. Lenkijos parlamento atstovas. Ačiū, ačiū už galimybę dalyvauti šiuose diskusijose. Visi prisimename, kad Lisabono sutartį nelengva buvo priimti, tačiau ją patvirtinus ji gyventinama sėkmingai. Todėl ir dabar turime būti nuseklus, turime taikyti sutarties 311 straipsnį. Ten pasakytam, kad ES finansuojama iš nuosavų išteklių krizės metu. E, labai tinkamas pasiūlymas supaprastinti korekcijos mechanizmus, kitaip numatyti įplaukas iš PVM ir taip pat įvesti finansinių sandorių mokestį. Visa tai yra geri pasiūlymai, mes turime užtikrinti aiškę, skaidrę, suprantamą sistemą piliečiams. Tačiau lieka neatsakytų klausimų, pavyzdžiui, apie finansinių sandorių mokestį. Turime suprasti, koks bus jo poveikis finansų rinkoms arba konkurencingumui. Tuo atveju, tarkime, jeigu finansinės paslaugos persikels kitur, pabėgs iš Europos. Kokią taisyklę tada taikysime įsisteigimo šalies ar sandorio šalies ir kokią naštą tai reikš piliečiams? Dabar žaliųjų grupės Europos parlamento narys. Mrs. Brander. Sorry, I didn't hear the... Pone Brander. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems, kurie atvyko iš valstybių narių sostinių, nes labai svarbu bendrai padiskutuoti dėl finansinių sandorių mokesčių. Mūsų nuomonė tai yra tik dar viena PVM mokesčio forma, nes jeigu perkate kavą arba automobilį, mokate už tai mokesčius. Ir faktiškai mokate mokesčius už visus sandorius. Vienintelis dalykas tai yra finansinis sektorius, kuris nėra apmokestinimas. Ir čia mes nematome didelio e, skirtumo. Kodėl vienas sektorius turėtų būti apmokestinimas, o kitas ne? Ir šia prasme e, tai yra viena iš e, priežasčių šio mokesčio vedimo. E, Kitas klausimas, tai gali labiau sudaryti nepalankesnės sąlygas vienai šaliai kitos šalies atžvilgių. Ir mes nertim atverti durų tam tikrai neligybei. Daug darbo, tyrimų ir mąstymo atlikta. Ir mums nereikėtų papulti tam tikrus spastus, mes turėtumėm sukurti palankės sąlygas, kur reikėtų tos pinigus skirti ar pinigai turėtų tiesiogiai nacionalinius, vienas trečdalis į nacionalinius biudžetus turėtų patekti, o dvi trečdaliai, du trečdaliai Europos Sąjungos biudžetą. Niderlandų kolega taip pat e, iškelia klausimą, ar tai, ar tai kokį nors skirtumą Europos piliečiams sukuria. Taip, yra skirtumas, nes iki šiol e, tie mokesčiai nebūdavo vietos lygmenių. Čia kalbame apie biudžeto konsolidavimą nacionaliniu lygmeniu, nepribojant galimybių investuoti ir skatinti ekonomikos augimą ir stiprinti solidarumą ES lygmeniu. Būtent to mums ir reikia. Turime sumažinti skolą ir sugebėti investuoti ekonomikos augimą. Ir mums reikėtų visiems bendrai dėti pastangas. Galbūt dar bus tam tikrų pokyčių, tačiau tai yra geras kelias ir mūsų piliečiai visoje ES gaus iš, tos, iš to naudos. Dėkuoju. Dernière... Ačiū, paskutinis pasisakymas e, prieš e, žodį sukiant specialistėm parlamento vicepirmininkiai, žalių grupės nariai. Ačiū pirmininkė. Kadangi kalbu paskutinė, noriu pasinaudoti ir kaip Europos parlamentarė pasisakyti. Norėčiau kreiptis į nacionalinius parlamentarus, kurie yra čia šiuo metu ir kurie atstovauja valstybės narės. Aš manau, kad šiuo metu gyvename labai ypatingą laikotarpį Mes kartu susitinkame ir dirbame ir tai yra labai reta galimybė. Ir čia norėčiau jūs paraginti, kad savo parlamentuose ir vyriausybių koridoriuose, kur yra sunkiai rengiamas biudžetas, kad jūs galėtumėte išnagrinėti šį puikų komisijos pasiūlymą. Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai turėtų apstatyti puikų komisijos pasiūlymą ir dirbti ties jo, tai yra labai svarbu. Kai kurie dalykai buvo pakartoti keletą kartų, tačiau jie yra teisingi, tačiau tie dalykai yra labai veiksmingi. Ir aš prašau labai pragmatiškai vertinti šį pasiūlymą, vertinti, galvojant apie nacionalinio biudžeto interesus. Ir aš taip pat esu šalį, kurioje labai sunkios priemonės buvo gyventintos, tačiau visi siekiame geresnių rezultatų ir reikia dirbti bendrai, iš vien ir savo nacionaliniuose parlamentuose turėtume, turėtumėte pragmatiškai, o ne ideologiškai apsvarstyti komisijos pasiūlymui. Ir tai padėtų ES biudžetui. Tai leistų rasti naujas investicijos formas kiekvienoje valstybėje narėje. Aš tikiuosi, kad mes, europiečiai ir jūs nacionalinių parlamento atstovai, galėtum kartu pasinaudoti šią galimybę, kad Europos parlamentas, komisija ir nacionaliniai parlamentai galėtų kartu dirbti ties šiuo labai puikiu pasiūlymu ir tai yra tikrai istorinis momentas, turime jį išnaudoti. Dėkuoju. Donc, voilà, Dėkuoju, baigiame pirmąjį pasisakymų raundą. Noriu padėkoti Jums ir pasidžiaugti nes jūs labai puikiai susitvarkėte su jums skirtų kalbėjimo laiku. O dabar suteiksiu vėl žodį specialistų grupiai. Pradėsiu vėl nuo pono Levandovskio, e, komisijos nario, kuris tikrai turi nemažai ką pasakyti, išklausys visus pasisakymus. All, for... Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti už labai e, vaisingą pasikeitimą nuomonėmis. Tai tik dar kartą įrodo, kad mums reikia tokių susitikimų, kuriuose susirenka žmonės išrinkti iš visose valstybėse narėse. Aš nekomentuosiu visų pasisakymų. Čia išsakyta labai atvira nuomonė komisijos pasiūlymams, kai kurie pasisakysiai labai tvirtai paremė tuos, tą pasiūlymą, manau, didžioji dauguma paremė komisijos pasiūlymą. Tačiau noriu susitelkti į tuos balsus, e, kurie išsakė skeptiškumą, pasipriešinimą, neprieimimą. Ir Andrės Mavrijanis taip pat daug dirbo, kalbant apie šias sunkės biudžeto diskusijos, tai ponas Andersonas iš Švedijos ir ponas Diko iš Niderlandų. Abi šios šalis, e, joms bus taikomos korekcijos. Keturių e, šalių atžvilgių mes negalime garantuoti mm, tokios tinkamos neto pozicijos remiantis išlaidų lygių. Mes kol kas negalime nusidėti tokios, tokios tinkamos pozicijos, teisingos pozicijos. Ir yra taikomas tam tikros korekcijos, metinės korekcijos. Švedijai, Niderlandai bus taikomos, Niderlandams taikomos tokios korekcijos, taip pat ir jungtiniai karalystiai. Čia nebus taikomos gražinamosios išmokos, toks buvo mūsų pasiūlymas, taip pat tai palies ir Vokietiją. Buvo skeptiškumo ir ponio Michalkos, pono Portos, pono Mavr Mavrolytės kitų pasisakymuose. Atsiprašau, kad sunkiai turiu tas sudėtingas pavardės. Leiskite pakartoti tam tikrus bazinius dalykus. Mūsų pasiūlymas dėl nuosavų išteklių atitinka sutarčių dvasę ir mes pritarėme valstybių narių fiskaliniam suverenitetui. Jokių apmokesnimo be atstovavimo. Aš pats asmeniškai laikausi tokio principo. Ir ką mes galėtume padaryti, tai yra pateikti svarstymui savo pasiūlymą, o po diskusijų būtent nacionaliniai parlamentai turės priimti sprendimus ir tuomet vienbalsiai ratifikuoti bet kokį pasiūlymą dėl mokesčių. Mūsų naujas pasiūlymas dėl naujų išteklių nepadidins biudžeto. Mūsų biudžeto pasiūlymas 2014-2020 metams yra ganėtinai kuklus, nors jis, nes jis, jis netgi buvo pakritikuotas kaip pernelyg kuklus, tik tai vienas procentas bendro nacionalinio produkto mes kalbame apie 1,18 procentų. 1,18 procentų. Čia mes kalbame apie didesnę, įtakingesnę Europą, kalbant apie 2020 metų horizontą. Čia reikėtų galvoti apie nuosavus išteklius, kas yra iš tiesų veiksminga, efektyvu ir kas yra tos naujos įplaukos. Pone Brantner apie tai kalbėjo. Yra tam tikrų sektorių, kurie yra nepakankamai apmokestimi. Pavyzdžiui, nėra PVM mokesčio taikomo finansinėms mm, paslaugoms. Ir čia turėtume dėti pastangas, kad finansinis sektorius tikrai tinkamai funkcionuotų. Taip pat Kitas dalykas labai svarbus yra atrankos kriterijai. Taip pat mes turime ir nacionalinės iniciatyvas. Dešimt šalių jau apmokestina finansinės paslangas. Ir ponia Podimata iškėlė klausimą. Čia klausimas yra ne kada mes įvesime finansinį mokestį, jis jau egzistuoja, jis pradedamas įgyvendyti. Kalba eina apie tai, kaip reikėtų harmonizuoti ES lygmenių Taip pat vengti konkurencijos iškraipimų, turėti harmonizuotą pagrindą ir stengtis konsoliduojant viešuosius e, finansus sumažinti nacionalinius įnašus. Čia mes remiamės empirinę patirtimį, tai nėra kažkokie naivūs pamastymai. Mes taip pat remiamės ir švedijos modeliu. Paprastai aš labai palankiai vertinu Švedijos modelį, tačiau kalbant apie finansinių sandorių modelį Švedijoje, jis nėra visiškai tobulas, nes jis pagrystas vietos brokerių mm, veikla, vietos maklerių veikla. Aš norėčiau labai sureikšminti Švedijos e, vaidmens mūsų e, pasiūlymo kontekste, bet čia kalbame apie mokesčių e, surinkimą ir čia kalbame apie finansinės institucijas, ne namų ūkius. Būtent finansinės institucijos turi būti visos registruotos. Vienas trešdalis lėšų eis į nacionalinius biudžetus, Ir jeigu yra daugiau institucijos labiau išplėtotos, išvystytos, tai reikš daugiau, o du trečdaliai eis į ES biudžetą ir bus sumažinti nacionaliniai įnašai, remiantis bendromis nacionalinėmis pajamomis. 50 procentų sumažinimas ir bendrųjų nacionalių pajamų sumažimas vyks automatiškai, remiantis tuo, kokie bus surinkti mokesčiai valstybė narėje. Taip pat yra daug labai techninių dalykų, aš nesileisiu į juos. Buvo kalbama apie poveikio vertinimą. Atvirai kalbant, kol kas mes netlikome poveikio vertinimo, kas galėtų būti 70 procentų sumažės kalbant apie trumpalaikius pardavimus išvestinių produktų. Tačiau aš nematau kažkokių pranašumų to trumpalaikio laikotarpio pardavimų. Mes turėtum išsameu išnagrinėti tą sumažinimo lygį. Rezidento principas. Čia reikėtų sušvelninti mm, poveikį ir riziką finansiniam sektoriui. Mums reikėtų labiau subalansuoto poveikio vertinimo. Pirmasis buvo vienašališkas. Tai buvo poveikio vertinimas, kas galėtų atsitikti tikroje ekonomikoje įvedus tokį finansinį apmokestinimą. Bet jeigu surinksime 81 milijardą, kaip vertiname iš tų finansinių sandorių mokesčių, tai galėtų sumažinti e, fiskalinius mokesčius kitose sritise. Tiesiog Tai palengvintų darbo apmokestinimą. Tai būtų toks išmintingesnis ir racionalesnis požiūris. Ir, ir čia reikėtų užtikrinti, kad tikrai nebūtų žalos padaryta tikrai ekonomikai. Mažiausiai žalingas įplaukų poveikis tarp nacionalinių biudžetų ir uh, Europos biudžeto. Tai yra pats geriausias būdas, kokį mes šiuo metu galime įsivaizduoti. Taip pat turime kompensuojantį faktorių, kalbant apie nacionalinius įnašus. Bendrajų nacionalinių pajamų dalis. Čia mes turime vengti stabilumo sumažėjimo. Čia reikėtų kompensavimo faktorių, švelnimo faktorių vesti ir tai yra e, bendrosios nacionalinės pajamos. Dėl korekcinių priemonių aš neketinu labai išsamei šio klausimo svarstyti. Noriu dar kartą padėkoti už labai vaisingus, įdomius pasisakymus. Mes atsižvelgsime į juos toliau tobuliname mūsų pasiūlymą. Dėkuoju. Pone Kirhansen. Iš Danijos parlamento. Ačiū pirmininkė, dėkuoju kolegoms už išsakytas nuomonės. Be abejo, svarbu išklausyti tas nuomonės, kad žinotume, kokios yra nuotaikos įvairiose valstybėse narėse. Akivaizdu, kad nuomonės skiriasi šiais klausimais. Tai pritariu Hernandės, kad tas dialogas yra labai svarbus, reikėtų ateityje jį tęsti ir organizuoti tokio pobūdžio sustikimus, kad mes galėtume dar kartą apžvelgti situaciją ir toliau bendarbiauti tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamentų. Taigi, ponė Hernandės, labai ačiū už jūsų pasisakymą. Pone Turan iš Belgijos, Europos parlamento narė iš Belgijos, paragino mus e, grįžus nacionalinius parlamentus tęsti šio paudžio diskusijas, ypatingai dėl komisijos pasiūlytų procentų kadangi komisijos pasiūlymas sąžiningas, veiksmingas, tačiau lieka nemažai neįspręstų problemų. Ir savo pasakomą metu norėjau paraginti komisiją, kad jis suteiktų daugiau informacijos apie šių pasiūlymų poveikį. Mums reikia geriau suprasti, kaip tai paveiks ir naštos pasidalymo procesą, nes daug kalbame apie solidarumą, kas kokias kas kokią atsakomybę turi prisijimti, kokias lėšas prisijimti, bet tam, kad tai suprastume geriau, reikia papildomos informacijos. Mes turime naudotis, disponuoti tą pačią informaciją, kokie disponuoja ir sprendimus priimančios struktūros. Nacionaliniai parlamentai turi gauti tą informaciją. Tad dar kartą norėčiau paraginti komisiją tai padaryti, nes tik tada galėsime svariai tęsti diskusijas nacionaliniuose parlamentuose, tik tai taip galima bus nacionalinius parlamentus aktyviau įtraukti į šį procesą. O to labai reikia. Labai reikia, kad nacionaliniai parlamentai prisimtų daugiau atsakomybės, kad jie galėtų labiau rūpintis ES lygio reikalais. Taip pat norėčiau padėkoti Anį Jensen už jos įžangos kalbą. Aš džiaugiuosi, kad mes sutarėme dėl pagrindinių principų džiugu tai girdėti. Mes, aišku, priklausom tą pačiai partijai, nesam abi iš Danijos, bet tai pačiai partijai priklausom. Norėčiau pabrėžti, panašiai kaip ir Jensen, jog būtina toliau diskutuoti apie išlaidų kokybę, apie kokybišką išlaidų panaudojimą, kitaip tariant. Kolega iš Niderlandų e, drįso pareikšti, kad jis kalba piliečių vardu. Na, visi parlamentarai kalba piliečių vardu, ypatingai ir rinkėjų vardu, tai kiekvienas galim teikti, bet e, šiame dialoge mes turime būti atviri ir mm, skaidriai e, parodyti, kas, kaip panaudojamos įplaukos, kokia yra pridinė vertė ar galima pagrysti išleidžiamas lėšas, kad jos tinkamai išleidžiamos ir ką turime pakeisti, kad jos būtų, jos būtų tinkamai išleidžiamos. Taigi turime tam skirti pakankamą dėmesį ir aš tikiuosi, kad tai iki galo bus patikslinta popietinėje diskusijoje. Nes tai dar tas kitas svarbus elementas susijęs nuo savų išteklių klausimų. Ačiū visiems už diskusijas. Thank you. Mrs. Jensen. Pone Jensen, Europos parlamento vardu. Dėkoju, pirmininkė. Tokio pobūdžio diskusijos pasitarnauja, ta prasme, kad jos padeda mums geriau suprasti, kur sutarėm ir kur nesutarėm. Labai svarbu bent jau gerai suprasti e, mums vieni kitus kad nebūtų jokių nesusipratimų. Aš galiu labai aiškiai atsakingai pareikšti, kad Europos parlamentas nemano, kad nuosavi ištekliai e, turi būti surinkami tam, kad pat būtų padintos išlaidos. Ne, mes norime kitos gereformuotos sistemos, kad įplaukų surinkimo sistema ES būtų skaidresnė. Be to labai svarbu, jog jūs suprastumėt, kad Europos parlamento nariai tikrai gerai supranta ūkio padėtį, supranta sunkumus, su kuriais susiduria valstybės narės ir kad tie sunkumai bus ilgai sprendžiami, ūkio krizė, finansų krizė dar ilgai bus juntama Būtent todėl reikia geriau pagalvoti apie kokybišką išlaidų panaudojimą. Daugiametė finansinė programa, kurią toliau aptarsime ir po pietų, tai nėra biudžetas, tai yra ribų biudžetui nustatymas. Mes nustatome tas viršutinės ribas kiekvienai metam iki 2020 metų, kur ta viršutinė riba, iki kiek mes galime sauliaisti. leisti Ir to reikėtų gal taip apie visą tai galvoti ir vertinti tai panašiai, kaip kad ir tas ribas, kurias nustatot nacionaliniam biudžete. Tai panašiai ir čia mes turime užsibriežti, kokios tos viršutinės mūsų išlaidų ribos. Komisija numatė tokias ribas, kurios atitinka 13-20, kurios nesikeičia nuo 13-20 metų, faktiškai tos pačios viršutinės ribos numatytos. Ar tai nėra labai lengvas sprendimas, turint omenyje, kad bus plėtra, kad bus naujos užduotis, kur reikės įgyvendinti ir visam tam reikės pinigų, atsiranda nauji prioritetai. Ir kartais netgi tam tikri neigiami prioritetai pasiūlomi. Vis reikia visą laiką ieškoti kompromisų ir komisija bando išlaviruoti tarp skirtingų poreikių. Šiandien daug kalbėjome apie finansinį, finansų sandorių mokestį. Kaip diskusijas pradėjom 8-9 metais ir labai rimtai diskutavome to klausimo parlamente, dauguma parlamentarų pasisakė prieš mokesčio idėją. Dabar tendencijos pasikeitė ir dauguma pasako už šitą mokestį. Ir aš pati atsidūriau įdomioje padėtyje su tos mažumos, kuri pasako prieš mokestį atstovė. Bet įdėmiai klausiausi Janušo, bandau suprasti visus argumentus. Kita vertus, aš pritariu tam, kad nuosavį ištekliai reikalingi. Finansinis sandrių mokestis yra viena galimybė, bet yra ir kitos, kaip antai PVM, Manau, kad būtent apie jį reikėtų labai rimtai pašnekėti. Tai labai rimtas naus, nau, naujos nuosavų išteklių sistemos kandidatas. Ypač jeigu mes supaprastintume įmokų surinkimo sistemą ir e, su, suvienodintume labiau bazę ir labiau kontroliuotume PVM, tai šioje srityje dar daug ką galima padiskutuoti. Tos diskusijos netgi neprasidėjo Tad labai laukiu galimybės apie tai pakalbėti. Kolega iš Prancūzijos senato minėjo ir kitokias galimybės. Ir štai pažiūrėkit, kaip gerai yra padiskutuoti šio klausimu. Išgirstam įvairių pasiūlymų, kaip antai apmokestinimas energetikos srityje. Bet svarbiausia, kad tie pasiūlymai būtų naudingi ir mūsų verslo įmonėms ir kartu realiai padėtų uh, mums sukurti tikrus nuosavus ES išteklius. Tai turime diskutuoti tą linkmę, tik problema glūdi tame, kad valstybės narės turės sutarti vienbalsiai. Nebus lengva tai padaryti, bet svarbiausia, kad valstybės narės bandytų įsiklausyti vienos kitos pozicijas ir bandytų priartinti savo pozicijas. O Europos parlamentas darys tai, ką gali, kad prisidėtų prie to proceso sėkmės, mes pateiksim savo argumentus, kuriuos jau šiandien girdėjote. Ir, žinoma, mes toliau bendradarbiausime su nacionaliais parlamentais. Tas bendradarbiavimas yra ypač svarbus. Galiausiai, mm, atsižvelgdama į kolegos iš Austrijos pasisakymą, galėčiau pasiūlyti permesti estafetę valstybėms narėms. Galima būtų eiti tokiu keliu galbūt nacionaliai parlamentai sutaupytų e, ir tam tikrų lėšų dirbdami iš vien, apjungia pastangas. Galima sutaupyti, susitelkus ir e, dirbant iš vien ES lygių. Pavyzdžiui, turim dabar ES agentūrą atsakingą už oro linijų, už aviacijos saugumą, už oro linijas. Uh, Tai yra agentūra, kuri sertifikuoja orlaivių kompanijas ir orlaivių komandas. Tai dabar daro viena agentūra. Anksčiau tai darė 27 tarnybos. Tai galima panašiai taupyti ir kitose srityse. Čia, aišku, jums spręsti. Jūs turite padiskutuoti pas save namuose, kur dar galima būtų panašiai taupyti. Pavyzdžiui, kitas pavyzdys yra išorės veiksmų tarnyba. Uh, E, kai buvo pateiktas pasiūlymas dėl viešųjų veiksmų tarnybos, mes irgi diskutavome, kiek e, Danijai galima būtų staupyti, galbūt mažinant veiklą per mūsų diplomatinės atstovybės. Jeigu yra išorės veiksmų tarnyba ir jos atstovybės, gal galima būtų pasiremti jų pagalbą, užuot e, visur bandžius viską daryti patiems. Tad negalvokime, kad Europos biudžetas yra tik tai kaina, tik tai išlaidos mums. Tai gali būti ir galimybės taupyti. Nacionaliai parlamentai, formuodami savo biudžetus, gali rasti būdų, kur, tokių įlučių, kur galima staupyti dėl to, kad ES biudžetas dabar to užsims. Pagalvokite apie tai. Mr. Mavrojanis, on behalf of the... Ponas Mavrojanis, tarybos vardu. Aš labai trumpai kalbėsiu. Manau, kad vyko atviros, geros diskusijos. Mes visi turime dirbti kartu, bendradarbiauti, būti nusiteikę atvirai, žinoma, orientuotis į šiandienos iššūkius. Svarbiausia visada būti pragmatiškiams. Kaip sakė ponė Jensen, šiandien daug kalbėta apie finansinių sandorių mokestį. Bet nereikėtų vien tuo apsiriboti. Reikėtų nusiteikti atvirai, kaip sakė daugelis pasisakiusiųjų. Netmeskime ne vienos galimybės, aptarkime kitas alternatyvas. Išgirdau labai įdomių pasiūlymų iš delegatų pasisakymų. Manau, kad pažangos bus, aišku, jeigu laikysimės teisingumo principo, tvirtindami ir įplaukų metodus, ir išlaidas. Aš aišku, čia nekalbu apie tą tinkamos gražos principą, just retour, ne apie tai. Mes išklausime visų komentarus, primame domėn visų pastabas Nekomentuosiu dabar visko detaliai. Aišku, išgirdome, kad esama ir susirūpinimo, į tai reikės atsižvelgti, o ateinančiais mėnesiais turėsime toliau diskutuoti. Visų pirma, nacionaliniu lygiu. Reikės diskusiją įtraukti naujų dalykų, kuriuos šiandien išgirdome. Galbūt reikėtų nacionaliniu lygiu daugiau paaiškinti apie susikloščiusią situaciją, apie pateiktus pasiūlymus, bet aš manau, kad tikrai yra realių galimybių iki metų pabaigos pasiekti susitarimo, kuris tenkintų visus ir kuris tuo pačiu atitiktų ir sutartį, ir mūsų piliečių lūkesčius. Aš tikiuosi, kad pirmininkaujančioji Danija kiek įmanoma daugiau padirbės šiuo klausimu. Na, o mes, pirmininkausiančioji valstybė, tikimės, na, kad mums darbo nedaug liks. Jeigu beliks viso labo pratesti gerą Danijos pradėtą darbą. Mes nusiteikę teigiamai, norime visas institucijas įtraukti į procesą. Mūsų tikslas tikslas, kuris atitiktų vis, e, rezultatas, kuris atitiktų visų lūkesčius. Dėkoju. Person... Ačiū. Dar truputėlis laiko liko, gal kas nors norėtų trumpai paklausti arba pakomentuoti, gal kas nors norėtų užduoti klausimų tribūnoje sėdintiems. Bet panašu, kad visi jau užšalko. Tai labai gerai pirmininkaujančioji Danija kviečia jūs pietų dviem aukštais žemiau tame pačiame pastate. O e, antroji konferencijos sesija prasidės pusę trijų. Gero apetito.